Diamo inizio, colleghi. Kolegos, pradedame posėdį. Devintas darbo tvarkės punktas. Darbo tvarkės de, devintas punktas. Paskubėkime, kolegos, todėl kad turime balsuoti. Žemės ūkio ir žvejybos statistika tai yra e, pasiūlymas siekiant e, suderinti nuostatą su Lisabonos sutartimi. Čia kalba sukasi apie teisėkuros e, pasiūlymus dėl pakeitimų dėl statistinių domenų žemės ūkio ir žankystės rytyje. Kadangi esu pranešėjas mūsų komiteto, tai žinau, kad tas pasiūlymas nekelia problemų parlamentui. Aš pateikiau devynis identiškus e, pakeitimus, kiekvienam iš keičiančių aktų. Ir e, iš principo ten yra siūloma e, įrašyti tas formuluotės, dėl kurių buvo susitarta trijų institucijų. Turiu galvoje ypač. E, deleguotus teisės aktus ir tai, kad įgaliojimų, komisijos įgaliojimų laikotarpis neturi būti neapibrieštas, o, apie, o apribotas penkių metų laikotarpiu. Nėra kitų pakeitimų, tačiau mes turime informaciją, kad vis dėlto taryba siūlo naujus pakeitimus, iš kurių, kai kuri, iš kurių yra ir, ir, ir tokių, kurie gali kelti problemų parlamento. Ir jeigu taryba primiktinai norės savo pakeitimus e, įtvirtinti, tai reikės e, trilogo. O mes turėsime ginti savo poziciją. Tad jeigu niekas nenori pasisakyti, siūlyčiau balsuoti ir siūlau balsuoti iš karto dėl viso pasiūlymo. Niekas neprieštarauja, tuomet balsuosime elektroniniu būdu. Tiesa, turėsime galutinį balsavimą elektroninį daryti. Pradedame balsuoti už visus devynis pakeitimus. Kas už? Prašom, balsavimas prasideda. Jeigu kas nors neturi kortelės, pasakyti sekretariatui, kad jisai pasižymėtų. Vienbalsiai. Priimta. Dabar balsuojame vėl, galutinis balsavimas. Balsuojame už visą e, pranešimą su visais pakeitimais. Pradedame. Baigiame. Priimta. Dabar Bene, proseguiamo colleghi. Allora, punto... Dabar dešimtas darbo tvarkės punktas, komisijos pranešimas dėl teisės akto pasiūlymo dėl perinamo laikotarpio tvarkos 2014 metams. Mėly kolegos, tos e, perinamo laikotarpio nuostatos turi būti priimtos tarybos ir parlamento iki metų pabaigos. Šios nuostatos apibrėžė techninės sąlygas 2014 metais ir įvairias paramos BŽUP srityje formas. Šios taisyklės e, numato prievalės, teisinės prievalės valstybėms narėms kaimo plėtros srityje. Tai yra turimas galvoj jau egzistuojančios 2014 metais e, programos aišku, e, reikia, kad e, tos e, programos atitiktų naujo programavimo laikotarpio reikalavimus. Nuostatos dėl papildomų tiesioginių išmokų, kurios galiojo 13 metais, galios ir 14 metais. Vakar per koordinatorių posėdį mes nusprendėme, kad EPP frakcijai teks e, pranešimas. Pranešėjas bus iš EPP frakcijos. Tasos Hanijotis iš komisijos galės e, pristatyti šį pasiūlymą ir žodis pirmiausia jam, o paskui kolegoms. Uh, to... Ačiū, ponė pirmininkė. Trumpai paaiškinsiu, kokią logiką remiantis buvo priimtas šis siūlymas. Be abejo, dabar sunkiai labai dirbama ir intensyviai dirbama trilogo kontekste, e, performuojant bendrąją žemės ūkio politiką, kad spėtų sausio 1 2014 metais reforma, būtų, kad jie būtų pradėta gyveninti. Tebe lieka dar tik tam tikrų klausimų dėl VŽUP, dėl sausio pirmos dienos, ar tikrai neįspės įsigaliuoti. Ir dar dabar iki to laiko reikėjo priimti tam tikras pereinamasias taisyklės tam, kad būtų galima užtikrinti, kad pereimas prie naujos sistemos bus sklandus. Taip pat būtina užtikrinti ir testinumą. Būtent dėl to ir buvo pateiktas šis siūlymas. E, Atsižvelgiant į tiesioginius mokėjimus, mes pabandėme padaryti štai ką. Pabandėme sudaryti galimybę valstybėms narėms ir ypač valstybių narių mokėjimo agentūroms gerai pasirenkti, pereiti prie naujos sistemos. O tam reikės tam tikrų patikslinimų ir pertvarkymų. Mes taip pat norime palikti laiko ūkininkams, kad jie galėtų susipažinti su tuo, kokį poveikį turės naujoji BŽUP 2014 metų paraiškos bus peržiūrimos pagal pereinamojo laikotarpio taisyklės. Na, o kai dėl antrojo ramščio, mums reikia pirmiausia e, padalinti prie dviejų e, programų laikotarpių. Taip buvo ir anksčiau, tačiau yra tam tikrų naujų elementų, į kuriuos privalu atsižvelgti. Tam reikės tam tikrų specialių parengiamųjų žingsnių. Pirmiausia, e, tiesioginiam mokėjimo laikotarpiu paskaičiuoti reikės paaiškinti šį beitą, kas yra susiję su veiksmais susijusiais su klimato kaita, žemės, dėl, dėl kurią sąlygoja žemės ūkio sektorius. Taip pat reikės atsižvelgti ir į saligiškumą, ekosaligiškumą vadinamąjį. 2014 mm. metais, kaip jau sakėm, bus įgyvenyta eilė naujų priemonių, net jeigu resursų ir pritrūktų, tai tuomet mokėjimus bus galima atlikti iš tų lėšų, kurios bus matytos naujam finansiniam laikotarpiai kad dėl finansinio reglamento vėlgi reikės numatyti tam tikras priemonės, kurios bus susijusios su ekosaligiškumu e, ir tas perėjimasis priemonės bus taikomos iki perėjimo prie naujos sistemos. Pereinamos priemonės apima tam tikras priemonės, kurios sudaro geresnį, e, galimybę geresniam lankstumui pervedinant riešas iš vieno ramšio į kitą. E, šio, čia, kalbant apie lėšų pervedimą tarp atskirų ramščių, mes pastebėjome, kad taryba ir Europos parlamentas yra prieimęs tokią poziciją, dėl kurios dar reikės dėrėtis. Mes darėme nuorodas į daugiametę finansinę programą, bet jos yra skliausteliuose, kad paskui reglamentas galėtų būti priderintas prie tų sprendimų, kurie bus priimti. Kai dėl biudžeto įtakos e, būsina bus atsižvelgti į ES tarybos išvadas, tiesioginiai mokėjimai lėšos yra numatytos ir jos bus skirtos tiesioginiams mokėjimams. Kaimo plėtros priemonės. Čia irgi bus tam tikrų pakeitimų, kuriuos kiekybiškai kol kas yra sunku išreikšti, tačiau didesnio finansinio poveikio tai neturės. Um, tai štai, Jeigu tiek būtų komentarų apie naują tą perinimo laikotarpio, naujasis perinimo laikotarpio priemonės ir jeigu turite klausimų, galėčiau juos atsakyti. Molto bene. Gra dėkuoju, dėkuoju Taso. Labai aiškiai išdėstėte visus aspektus. Dabar žodis e, kolegoms. E- dėkuoju, ponia pirmininkė. Noriu pateikti keltą klausimų komisijai. Visų pirma, norėčiau padėkoti už e, pristatymą. Bet e, man atrodo, kad mes girdime maždaug tos pačius, tos pačius argumentus, kaip ir vakar diskusijoje dėl finansinės drausmės. Aišku, mes turime reaguoti į ūkininkų lūkesčius reformos kontekste. Tačiau šitie e, dalykai iš principo yra susiję ir su ministrų tarybos jau padarytais sprendimais. Prieduose yra minimi tam tikri skaičiai. Aštuntame priede, kur yra kalbama apie išmokas valstybėms. ir remiantis susitarimu buvo pateikti apskaičiavimai. Čia yra duomenis apie atskiras valstybės. Tuo tarpu komisija sako, kad jinai neturi tų duomenų, nes tai yra tarybos sprendimas. Tačiau komisija naudojosi tais duomenimis rengdama priedą. Tad mano klausimas yra toks, ar tie sumažinimai, kurie yra numatyti, yra finansinės drausmės užtikrinimo pasiekmė ar, ar priežastys e, yra kitokios. Aš niekuomet nebuvau geras e, matematikos ekspertas, bet vis dėlto sugeba atlikti tokius veiksmus, kaip sudėtis ir atimtis. Bet jeigu e, mano šalies ministras sako, kad uh, E, per ateinčius metus e, mes turėsime daugiau lėšų negu anksčiau, bet aš matau, kad 6,25 e, procentų sumažinimas yra iki 433. Tad komisija gal galėtų pasakyti, ar tai tas sumažinimas yra dėl biudžetinės drausmės užtikrinimo, ar, ar dėl kitų e, priežasčių ir kodėl prieduose būtent tokie skaičiai. Dėkuoju. Albertas Dofmanas, o paskui Taso galės atsakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmasis mano klausimas yra panašus kaip ir tas, kurį uždavė kolegė Račia. Norėčiau pateikti papildomą klausimą dėl procedūrų. Mes turime pareikalauti to pereinamojo laikotarpio ir kaip, komisija mums pranešė, be jokios abejonės reikės aptarti ir finansinius klausimus. Mes visą tai turime apsvarstyti dar neturėdami sutarimo dėl daugiametės finansinės programos. Taigi, kaip, kaip reikia suderinti tos skirtingus reikalavimus, kaip priimti tas taisyklės, e, neturint biudžeto, galutinio biudžeto. Ir klausimas komisijai dėl kaimo plėtros koksgi tvarkaraštis yra numatytas, kaip viskas atrodys valstybėms, e, kokios yra jų e, nu, kompetencijos įsipareigojimai, e, ar egzistuos kažkokie žingsniai 2013 metais, ar bus numatyti tas kažkoks pereinamasis laikotarpis iki 2014 metų, per kurį valstybės narės pateiks savo nacionalinius planus. Nors aš neįsivaizduoju, kaip tai bus įmanoma padaryti atskiroms valstybėms narėms ir atskiriams regionams. Pavyzdžiui, mano šalyje Italijoje mano šalyje yra daugybė smulkių regionų ir e, ten e, tokių planų rengimas yra susijęs su daugybė formalumų ir e, patvirtinimo būtinybė ir leidimų suteikimu, taigi aš neįsivaizduoju, kaip per tą laiką. Dėkuoju. Luis Kapalas Santos paprašė žodžio. Paskui Tasos. Dėkuoju. Mano klausimas yra panašus kaip, kaip kolegos įračiai. Mes matėme, kiek yra lėšų, bet mes juk dar net neaptarim trilogiją išorinės konvergencijos klausimų. Komisijos pasiūlyme regis viskas jau yra numatyta. Ir viskas lyg tai pagal tarybos poziciją, bet gal būtų mandagu bent jau e, komisijai, bent jau pradžioje su mumis pasikonsultuoti, o dabar buvo pasielgta taip, lyg parlamentas neegzistuotų visiškai. Mano klausimas būtų praktinio požiūriu labiau susijęs su vystymuosi. Kiek aš suprantu, valstybės narės galėtų prisimti naujus įsipareigojimus iki 2014 metų. Tai reiškia, kad 2014 metais bus numatyt, tai dar, ko gero, vieneri metai įsipareigojimams prisiminti, prisimti. Tai man kyla klausimas, kaip tada bus su lėšų paskirstimu. Ar visa tai reiškia, kad 2014 metais projektų pristatymas ir lėšų paskirstimas vyks kaip ankstesniais metais, ar bus kažkas naujo? Ačiū. Ačiū, Luis. Dabar žodis Tasos, tačiau norėjau dar patikslinti kai ką po to, ką e, pasakė Luis. Šis pranešimas dėl perinamo laikotarpio yra teisė, kurios pasiūlymas, toks pat kaip ir kiti pasiūlymai, todėl be jokios abejonės, kad e, šis pasiūlymas turės praeiti visą normalią teisė, kurios bendro sprendimo e, procedūrą. Vakar, kuomet kalbėjome su koordinatoriais, norėjome patikslinti dar, pabrėžti e, šio e, pasiūlymo svarbą, nes jisai susijęs su kitais teisėkuros pasiūlymais. Ir e, todėl labai svarbu, kad pranešėjas, šio pranešimo pranešėjas puikiai bendradarbiautų su kitų keturių pranešimų pranešėjais nes e, per trilogus visi tie dalykai bus nagrinėjami, jie tarpusavį susiję ir labai svarbu, kad viskas būtų koordinuojama. Todėl e, kokia, kokios e, bebūtų komisijos ar tarybos pozicijos, vis dėlto mums labai svarbu prisiminti, kad šitas pasiūlymas yra susijęs su kitais pasiūlymais ir kad tai yra reformų procesų labai svarbi dalis. Tasos. Dėkoju pirmininkėm. Buvo iškelti labai geri klausimai. Norėčiau pradėti nuo kolegos Kapulos Santos. Mes ne tik žiūrime jūs kaip į iš tikrųjų egzistuojančią instituciją, bet mes ją labai ir gerbėme. Mes jūs laikome instituciją, kuri visame šiame reikale šiuose diskusijoje vaidina labai reikšmingą vaidmenį. Ir Be abejo, jūs taip pat tą, tą savo žodį dėl daugiametės finansinės programos. Būtent dėl to visi tie pasiūlymai dėl nuorodos į e, daugiametę finansinę programą yra skliausteliuose. Turime atsižvelgti į darbų kalendorių. 2014 sausio 1 vienu ar kitu būdu mums reikės užtikrinti sklandų pereimą naujos, prie naujosios sistemos. Būtent dėl to Šio reglamento tikslas ir buvo pabandyti identifikuoti tas rytis tiek kaimo plėtros rytyje, tiek e, kitose srityse, kur reikės užtikrinti tą sklandų perėjimą. Kaip pertvarkyti tiesioginius mokėjimus, netlikus tam tikrų patikslinimų, nebuvo aišku. Teko šitą vis ir tenka dabar tuos paaiškinimus atlikti, kad tas perimas būtų e, sklandus. E, nes priešingų atveju tas pereimas bus e, žymiai sunkesnis. Aš suprantu jūsų poreikį turėti tikslius skaičius. Ir mes e, be abejo perduosime jūsų pageidavimą kolegoms, kurie už tai atsakingi. Aš suprantu, kad situacija yra iš tikrųjų sudėtinga. Mano supratimu dėl tiesioginių išmokų dirbti su skaičiais bus šiek tiek lengviau nes jie yra skaidrus, aiškus, kai būna priimtas sprendimas. Kai dėl kaimo plėtros yra šiek tiek sudėtingiau, bet jūs irgi pasakėt savo nuomonę ir žinote, kad dėl to dabar diskutuojama kitur. Būtent dėl to, dėl tų skaičių visų sprendimai bus pateikti tada, kai jie bus primti. Na ir paskutinis dalykas, kurį norėjau paminėti, yra susijęs su kaimo plėtra. Kaimo plėtros priemonės tęsis, bus tam tikrų pasikeitimų. E, bus daugiau lankstumo skirstant lėšas e, tarp atskirų metų. Visos valstybės narės ir regionai dabar dirba tam, kad pasiruoštų, kad parengtų savo naujasias programas. Ir visa tai atitinka strateginės taisyklės, kurios buvo primtos prieš kurį laiką. O mes dabar dirbame toliau, rengiame tų programų bendras gairias ir prioritetus nustatyti, kad atsirastų bendras siūlymas iki vasaros pradžios. Be abejo, programos bus tikslinamos, kai jau žinosime visas detalės, kai jau žinosime, dėl ko bus susitarta. Visi žinome, kad yra vienas rytis žalinimas, kuris E, turės labai reikšmingą vaidmenį. Čia reikia dėl svarbiausių gairių dar susitarti. E, dėl to žemės ūkio ir aplinkosaugos programos e, turės patekti į kitą programavimo laikotarpį remiantis tomis naujomis taisyklėmis. Mūsų tikslas yra išsiaiškinti, kokios bus rytis ir kokios priemonės bus reikalingos užtikrinti sklandžiam uh, perėjimui. Mes norime remtis kol kas egzistuojančius taisyklėmis ir pasilikti galimybę visiems patikslinimams, kai jau žinosime, e, kas bus reikalinga tiksliai kitose srityse. Aš manau, kad mes daug maž galėjome išaiškinti, kokia buvo logika to reglamento ir mm, be abejo viskas yra susiję su daugiametės finansinės programos sprendimais. Ir visa tai, kas yra nuorodos į daugiametę finansinę programą, yra pažymėtas kliausteliuose būtent dėl to, kadangi dar nėra galutinių sprendimų. Uh, Seksime, kuo baigsis diskusijos, tada galėsime pateikti daugiau informacijos. Ačiū. Grazie, Tasos. Be... Dėkuoju, Tasos. Man atrodo, kad e, svarbus aspektai buvo patikslinti. Ar yra dar norinčių kalbėti kolegų? Atrodo, kad ne. Dar ir ačiū nori pasisakyti. Prašom. Atsiprašau, kad prašau žodžio, tačiau e, Aš dar turiu abejonių dėl 6,2 procentų Ispanijos priedė. Ar tai iš tikrų, taip iš tikrųjų yra? Ar tas sumažinimas yra dėl biudžeto drausmės ar ne? Man tai labai svarbu. Nebuvo patikslinta. Tasos, ar galėtumėt patikslinti šitą aspektą? Aš manau, kad jūs atsakysit teigiamai. Klausimas būtų ta, e, atsakymas jūsų klausimą būtų taip, bet mes atsiųsime jums lentelę su daugiau skaičių, iš kur bus viskas aiškiau. Sì, uh, grazie alla Commissione. Dėkoju komisijai, dėkoju direktoriui Tasos Anjotis. Aišku, kad eh, komisija bando perkelti į pasiūlymą uh, 7-8 dienos e, sustikimo sprendimus. Bet e, visi turime prisiminti, jog parlamentas dar nepatvirtino tų darybų rezultatų. Ir Luis Kaplos Santos nori taip pat pasisakyti, dar matau. O, o, o senhor representante da comissão tenha reconhecido que os valores do. Pone pirmininkė, man susidaro toks įspūdis, kad komisija pripažįsta tą faktą, jog skaidrumas buvo padidintas žymiai, kalbant apie šios klausimus. Reikėtų, kad tie iš tikrųjų sustarimai būtų skaidrus, aiškus, o visi duomenys būtų irgi tvarkomi lygiai taip pat skaidriai. Todėl norėčiau paklausti komisijos atstovų, ar būtų galima gauti dėlesnės informacijos apie finansinės lėšas, kurios buvo, dėl kur buvo nuspręsta vasario 8 dieną. Darybos regis jau baigėsi. E, kokios sumos buvo paskirtos antrajam ramšiui atskirom šalims? Parlamentui būtų iš tikrųjų naudinga žinoti tuos skaičius, nes kol kas mes informacijos čia turim nedaug. Grazie a tutti. Dėkuoju Luiš, dėkuoju visiems. Manau, kad uh, Dabar galime pereiti prie kito darbo tvarkės punkto iš karto, o tai yra tyrimo baltymingo augalų aplinkosauginis vaidmuo naujojoje bendrojoje žemės ūkio politikoje. Šio tyrimo pristatymas. Norėčiau pasveikinti ponę Kristin Watson iš Scotland's Rural College. Jinai pristatys mokslinių tyrimų grupės vardu tyrimą kuris rodo, jog e, baltymingųjų augalų e, auginimas e, gali turėti teigiamų pasiekmių aplinkosauginių požiūrių BŽUP kontekste. Taip pat norėčiau pasveikinti Peter Zander, Andrėją Buvis, Sara Preisel, taip pat Fred Stodart iš e, Helsinkio ir Donald Murphy Bokern iš Vokietijos. Na, o dabar žodis iš karto profesoriai Watson. Ir norėčiau, kad kolegos taip pat man duotų ženklą, kas nori iš jų pasisakyti po to. Jums skirime 20 minučių, ponia Watson. Labas rytas, dėkoju už sutiktą galimybę padaryti Jums pristatymą. Jūs e, turite prieš Jūs padėtus e, mūsų ataskaitos e, projektą, projekto tekstą ir mes vis dar jį tobuliname. Mūsų ataskaita yra grindžiama moksliniais tyrimais ir tam tikromis, tais tyrimais remdamėsi mes ketiname pateikti savo rekomendacijas ir aišku, laukiame ir Jūsų indėlio. Pradėsiu nuo to, kad e, priminsiu jums, kas yra um, baltyminiai augalai. Visi jie priklauso ankštinių šeimai, kaip antai žirniai, pupos, lubinai, sojos pupelės ir jie yra labai svarbus e, aminorūkščių gamybai. Ir pagrindinė, e, jų pagrindinis pobūdis ir savybė yra ta, jog ankštiniai E, augalai gali e, atlikti vadinamąją, vykdyti vadinamąją biologinę azoto fiksaciją. Pažvelgus į e, nuotrauką galima matyti, jog jų šaknis turi į tas šaknis jos turi tam tikrus gumbelius, kuriuose gyvena būtinos gyvybingai svarbios tai fiksacijai bakterijos. Taip pat ankštinėms yra labai būdinga labai, būdinga, labai skirtingas, būdingas, skirtingas žydėjimas, žydėjimo e, įpročiai. Visi mes pažįstame e, pupeles ir žirnius. Ir, ir e, čia mes dar minime ir, pavyzdžiui, lešius ir lubinus. Ir, viena iš ankštinių šeimos dalių, sudėdamųjų dalių yra ir um, ta e, vadinamosios pašarinės ankštinės kultūros, kurios mums čia taip pat yra labai svarbios. Europos uh, E, galvijų auginimas labai priklausomas nuo importuojamų baltymų ar proteino. Ir pažvelgus į kairę, mes matysime, jog nuolat didėjo proteino import, tai yra konkrečiai sojos pupelių e, importas į ES nuo 70-mečio. Ir nuolat sojų pupelių kainos e, augo Taip pat matysite, kad visai neseniai e, ta kaina ypač išaugo ir tai turės didelės įtakos ateities importo, e, importui. Žvelgus į, e, pažvelgus į importo, sojos pupelių importavimą, mes galvojame apie jų kiekį, mes taip pat turime neužmiršti ir tų didžiulių plotų, kuriuose yra auginamos sojos pupelės už ES ribų. Dešinėje matote, jog uh, Europos e, apdirbamos žemės e, eksportas e, yra susijęs su labai nedideliu angliavandenių kiekiu. Tačiau importas reiškia, jog mes importuojame labai didelį kiekį proteino ar baltymų iš, už ES ribų. Ir santykis tarp visame baltymų visame auginamų pasėlių kiekyje e, baltyminiai augal, baltyminių augalų dalis yra e, nedidelė. Mes matysime pagal teritorinį pasiskirstimą, kad tos, tie, tos plantacijos, tie plotai yra tikrai nedideli. Ir jie nuolat mažėjo. E, ūkininkai auginantis augalinius, baltyminius augalus gauna tikrai daug naudos, kadangi pat um, e, patys e, auginant tuos augalus reikia mažiau azoto trašų ir ne tik tai e, pirmo, e, pirmo derliaus metu, bet ir tolesnių derlių metu. Ir Taip pat baltyminiai augalai e, gali turėti e, e, taip pat daug naudos ir duoti daug naudos ir kitais atžvilgiais, pavyzdžiui, sumažinti augalų lygų sumažėja, taip pat pagerėja dirbožėmio būklė, pagerėja dirbožėmio derlingumas ir nuo 15 iki 25 procentų derlio, derliaus, derliaus padidėjimas yra matomas nuėmus derlių po pirmojo karto. Ir, e, nuol, vykdant tolesnės tejomainas. Tai Kalbant apie tole, platesnės, kit, dar, dar, dar kito pobūdžio aplinkosaugos poveikį ar efektus, mes matome, jog nuolat mažėja ar, iškastinės energijos išteklių naudojimas, e, trašų naudojimas, e, e, šiltame efektą sukeliančių dujų emisijos mažėja. E, ypač azoto oksidas. E, azoto e, nuo pačių tų baltyminių pasėlių, pačių baltyminių pasėlių į aplinką išleidžiami azoto oksido kiekiai yra tikrai nepalyginamai mažesni negu kitų emisijas išleidžiančių augalų Ir be abejo, tokių augalų auginimas susijęs ir bio, su bio įvairove. Mes matome, kad e, tokie e, laukai yra kupini e, daugybės įvairiausių rūšių augalų, kurie žydi ir e, pla, pla, platėja augalų įvairovė ir pačių pasėlių įvairovė. Ir taip pat e, E, pats dirbožėmis, tai yra tai, kas yra po žeme, e, pasižymė ypatinga biologinė gausa, e, organizmų gausa. Kai kalbame apie augalinių, baltyminio augalų importą, mums reikia galvoti apie tai, kasgi vyksta tose laukuose, kuriuose yra auginami tie augalai, nes daugelis baltyminių augalų atvyksta pas mus iš Pietų Amerikos ir E, dešinėje pusėje viršutinėme paveikslėlėje matote, kad e, užauginus sojos pupeles e, per, dėl ypatingai aktyvaus pasėlių dirbožėmio naudojimo, jo eikvojimo, jisai labai sunkiai atsigauna. Ir um, taip yra dėl to, kad kilmės šalyse yra masiškai e, auginami baltyminiai augalai. Ir e, šioje skaidrėje jūs matote, e, kaip yra įvertintas gyvavimo ciklas, lyginant tokių augalų ir jų poveikis aplinkai. Ir taip pat reikia, lygi, čia mes lyginame sojos auginimą ir vietinių ankštinių pašarų auginimą. Ir mes matome, kad vietiniai ankštiniai pašarai e, lyginami su soja importuojama iš už ES e, ribų. Ir E, pas, lyginant e, tuos du elementus yra akivaizdu, kad e, baltyminiai augalai, jų auginimas daugumoj atveju yra tikrai naudos teikianti veikla. Ir be to tas baltyminių augalų augy, pasėlių auginimas atskiruose ūkiuose leidžia mums mažinti importą iš kitų šalių ir tai be abejo turi, naudo turi gerų e, teigiamos naudos e, mūsų bendrai aplinkai. Ir e, mes matome, kad nu, šioje skaidrėje E, gyvulių auginimą ir e, jų auginimą vartojant e, būtent augalinius pašarus, baltyminius augalinius pašarus ir kaip, kaip keitėsi tos mėsos vartojimas, e, e, koreliuojant jį su e, sojos pipelių import, importu iš trečiųjų šalių ir mes įmame laikotarpį nuo 70-mečio iki 2010 metų. Matome, kad tendencija buvo nuolat auganti. Ekonominiai iššūkiai skatina didinti baltyminio augalų auginimą Europoje ir jūs matote, kad nuo 7, tarp 70-mečio ir 2010 metų e, Europoje kaip keitėsi Europoje kviečių auginimas. E, jūs galite matyti, kad Europos kvieč, išauginti kviečiai padidėjo, jų, jų derlius padidėjo tris kartus, e, lyginant su apačioje esančiomis linijomis nurodin, pažyminčiomis sojos pupelių auginimą ir sojos pupelių derlių, kuris buvo nuimamas, e, pavyzdžiui, Junktinėse valstijose, lyginant su, pavyzdžiui, Prancūzijos sojos pupelių derlių. Ir, ir yra, galima konstatuoti, kad tokios e, e, grūdinės kultūros, ar pavyzdžiui, konkrečiai kviečiai, lyginant su sojos pupelėmis, yra teikia tikrai daugiau naudos įvairiomis prasmėmis tame tarpe ir kalbant apie kainas ir kainų stabilumą. Mes e, čia matome, jog politik, politinėme lygmenyje taip pat buvo įmamas įvairių priemonių e, šioje žemės ūkio srityje ir e, baltyminių augalų auginimas ES nuolat mažėjo, apimtis nuolat mažėjo nuo 80-mečio pradžios. Ir matome pokyčius, pavyzdžiui, kalbant apie sojos pupelių auginimą ar žirnelius. Tačiau pati tendencija, mažėjimo tendencija, kalbant apie baltyminių augalų auginimą, nebuvo e, iš esmės pakeista. Kogi dabar norime imtis pirmiausia pasvarstyti, kaip politika, politikos priemonėmis galima būtų pakeisti situaciją. E, baltyminiai augalai turi labai dideliu, didelį poveikį visuomeniais gyvenimui įvairiais atžvilgiais ir mums reikia imtis tam tikrų intervencinių priemonių, tų priemonių įvairinimo. Jeigu mums reikėtų e, jeigu e, pagalvosime apie tai, kaip reikėtų sumažinti tą dar pernelyg didelį proteinų e, trūkumą, mums reikės imtis e, kažkokių konkrečių priemonių ir labai ryštingų žingsnių, tačiau be abejo reikia vengti kokiu nors pareigojimų, pareigojančių taisyklių nustatymo. Mums reikia mažinti nepageidaujamas, nepageidaujamas, nepageidaujamą veiklos pobūdį, reikėtų galvoti apie plataus masto strategiją, skatinant e, augalinių augalų, e, atsiprašau, baltyminio augalų auginimą ir jų vartojimą. Dėl įvairių priežasčių yra e, būtina galvoti apie valstybės įsikišimą, pagalvokime apie, par, apie naudą, kurią, te, kuri teikiama patiems ūkininkams, apie aplinkosaugos politikos privalumus šioje srityje ir galima būtų čia pateikti kai kurios e, variantus, kurie yra susijęs su galimu potencialu. Pavyzdžiui, e, nustatyti reikalavimus dėl e, pasėlių diversifikavimo, remiantis bendrą žemės ūkio politiką. Tačiau čia reikia iešk... esminių pokyčių, E, ir, ir e, užuot keitus vieną javų rūšį ar vieną kultūros, e, kultūrą kitą, mums reikėtų galvoti apie investavimą į naudos duodančių kultūrų plėt, plėtrą ir platesnį auginimą. Yra ir tam tikrų trūkumų, tai yra pavyzdžiui, yra e, galbūt su, apribojama laisvė pasirenkant, ką auginti ir mažėja kultūrų įvairovė. E, Kitas variantas yra įvairių pasėlių kultūrų konkrečiose e, srityse, konkrečiose zonose diversifikavimas remintis pirmojų, e, pirmojų ramščių ir kaip būtų galima pasinaudoti jau dabar egzistuojančiomis e, priemonėmis. Mes nenorime E, kad ankštinės kultūros, e, parama tų ankštinių kultūrų auginimui sumažintų e, paramą ar kitų kultūrų auginimui. Tačiau mes norime, kad jai būtų tinka, skiriamas deramas vaidmuo. Kitas variantas yra savanoriškų paramos schemų, susiej, savanoriškos paramos schemų susijimas. Tačiau yra numatyti numatyta tokia nuostata, e, stengiantis įveikti socialinius ir ekonominius iššūkius konkrečiose regionuose ir tose regionuose būtų galima padėti, e, tiems regionams būtų galima padėti būtent investuojant į e, baltyminių augalų auginimą ir tose regionuose būtų galima didinti tų augalų plotus nuo, nuo dabar egzistuojančių 3 procentų iki 6 procentų. Tačiau, aišku, tokia priemonė yra gana brangi, e, susijusi su e, nemažai e, finansinių, su finansinėmis išlaidomis. Kalbant apie bendrą žemės ūkio politiką, galima būtų galvoti apie kelis politikos variantus, kelias kryptis, skatinti, ankš, skatinti ankštinių augalų auginimą per, ir E, skatinant ir bio įvairovę, e, padedant e, ūkininkams geriausiai pasinaudoti tokios, to, tokių augalų auginimo privalumais. Ir taip pat būtų galima pas, padidinti paramą ekologiniams ūkiams. Ir tokiu būdu būtų galima didinti e, ankštinių augalų auginimo plotus, kadangi būtent tokiems augalams e, e, reikia kiek įmanoma mažiau azoto trašų ir visokių kitokių trašų pesticidų. Taigi šie augalai būtų puikia, puikus pagrindas ekologiniams ūkiams vystytis ir plėtotis. Be abejo, reikia investuoti ir į mokslinius tyrimus, naujų rūšių kūrimą, techninę pažangą. Tačiau reikia pabrėžti, kad mes kalbame, ne, turime pabrėžti ne vien tik tai uh, ankštinių augalų uh, privalumus. Mums reikia kalbėti ir apie tai, kad uh, su jais susijusios yra ir aplinkosauginės, uh, aplinkosauginiai aspektai. Ir Europos komisija uh, ketina uh, skatinti tokių augalų auginimą, e, skatinti investicijas į šių kultūrų auginimą. Mes žinome, kad tai vyksta visame pasaulyje. Mums reikia e, ilgalaikiame laikotarpyje e, didinti ir tokių kultūrų kokybę. Tai reiškia investuoti į um, kovą su įvairiomis tas, tuos augalus puolančiomis lygomis ir vabžiais. Ir mums reikia kurti bendrą didelę sistemą ir reikia taip pat e, e, galvoti apie tai, kad e, visa tai yra susiję ir su maisto saugos klausimais. Taigi bendro žemės ūkio politikos kontekste mes išvelgėme tokius aspektus ir dabar galima būtų atsigręžti į baltyminio augalų auginimo paramą už ES ribų. E, būtent tokie augalai prisideda prie klimato kaitos e, e, klimato apsaugos ir auginant tokius augalus mes tiesiogiai prisidedame prie aplinkos saugos tikslų. Kitas svarbus aspektas yra susijęs su um, azoto e, valdymui skirtą politiką. Mes turime konkrečius e, teisės aktus, kaip antai azoto direktyva ES. Ir e, mes tokiamis priemonėmis stengiamės kovoti su, aplink, su poveikiu aplinkai vykdant tokią veiklą, tačiau tas poveikis gali būti labai nevienodas skirtingose pasaulio regionuose. azoto balansavimo priemonė yra labai plačiai naudojama, skatinant e, geresnį e, azoto e, naudojimo valdymą. Taigi tos, ta politika azoto valdymo srityje yra tikrai nepaprastai svarbi. Ir dar vienas svarbus aspektas tai yra pačių ūkininkų iniciatyvų skatinimas. Tai yra taikant principą iš apačios į viršų. E, jau egzistuoja e, e, viena ūkininkų asociacija, kuri kuria tokias iniciatyvas ir reikėtų būtent jiems ir padėti. Apibendrinant, galime būtų teikti, kad baltyminiai augalai ir jų trūkumas Europoje yra susijęs su disbalansu tarp proteino gamybos ir vartojimo. Jeigu mes padidinsime e, baltyminių augalų auginimą, tuomet prisidėsime prie e, tvaresnės ir labiau subalansuoto žemės ūkio plėtros, o tai yra nepaprastai svarbu visoje Europoje. Kadangi tos žemės ūkio sektoriai yra labai skirtingi, labai ne, ne, ne vienalyčiai ES, tikiuosi, kad tai šios prezentacijos metu e, buvo galima matyti. Žinoma, e, e, reikia imtis e, būtent valstybinių lygmenių priemonių, kurio, intervencinių priemonių į tokio ūkininkavimo skatinimą. Ir taip pat plėtojant geresnės, kuriant geresnius baltyminius augalus ūkininkams, padės ūkininkams gerinti jų gyvenimą įvairiais atžvilgiais, tai yra išsaugant išteklius, E, taip pat e, pagerins jų gyvenamąją aplinką ir e, bus, jiems reikės mažiau trašų naudoti ir panašiai. Taigi toks buvo mūsų projektas, tokią studiją mes parengėme. Ačiū Jums uždėmesi. Bene, grazie alla. Dėkoju profesoriai Watson. Dabar kolegos kalbės pirmiausiai Martinos link, paskui George Lajos. Noriu padėkoti studijos autoriams, ypač poniai Watson ir ponui Murphy, už viską, kas buvo pristatyta. Tik turiu pasakyti, kad dėja šios žemės ūkio reformos kontekste ši studija dėja buvo parengta truputėlį per vėlai. Prieš porą metų aš e, rengdamas atitinkamą pranešimą teikiau lygiai tokius pat argumentus e, e, bendroje žemės ūkio politikoje reikia skirti didesnį dėmesį ankštinėms kultūroms. Ir pavyzdžiui, e, e, ir dabar jau būtų galima skatinti ūkininkus įjomainos metu įtraukti vis daugiau ankštinių pasėlių. Tačiau e, bendroji žemės ūkio politika yra šiuo metu vykdoma tokia, kad E, ankštiniai pasėliai yra e, minimi tik tai ekologiško e, ūkininkavimo kontekste. Tačiau šito neužtenka. Prieš porą savaičių buvau Pietų Amerikoje, Argentinoje ir Paragvajoje. Ten sojos pupelės auginamos masiškai kaip monokultūra ir tai turi tiesiog neįsitakos ir mūsų gyvenimui. 70 procentų dirbamos žemės Argentinoje yra naudojama būtent sojų pupelių auginimui. Tai yra visiškai netoleruotina. Ir tuo galima paaiškinti, ta, visą tai galima paaiškinti bent iš dalies ir tuo, kad sojos pupelių poreikis stipriai išaugęs ir Europoje. Mes skatiname jų tokį masinį auginimą. Ir e, auginant masiniškai sojų pupelės Argentinoje yra e, kertami miškai. Ir tokie yra mūsų poreikių padariniai. Tai reiškia, jog mes turime pradėti eiti visiškai kit, rinktis kitą kelią. Priešingų atveju e, viskas e, baigsis tikrai labai blogai. Kita vertus, e, E, jūs teisingai pasakėte, kad e, mūs, mums labai svarbu, kad e, kitose regionuose, kaip ir Pietų Amerikoje, būtų auginami, auginamos aukštos kokybės kultūros, kadangi jų mums reikia, mes jas importuojame. Tačiau tokios politikos toliau laikytis mes negalime. Mums bendroje žemės ūkio politikoje reikia imtis kaž, kažkokio kitokio, kitokių priemonių, laikytis kitokio požiūrio. E, prieš keletą metų e, komisija pateikusi, buvo pateikusi savo ataskaitą, tačiau beveik neužsiminė apie ankštinius e, kultūras. Ir galbūt taip yra dėl to, kad su Merkozur šalimis nenorima gadinti prekybos santykių. Galbūt čia ver, vertėtų paklausti komisijos, kodėl Europoje e, bendroje žemės ūkio politikoje nėra e, daugeliu, sprendžia daugelius klausimų, daugelį klausimų, nekalbama apie šią didelę problemą. Kitas svarbus dalykas yra tai, kad mes turime atsietas e, atsietas, atsietą paramą augalams, būtent e, tokiems ankštiniams augalams ir tokia parama ir turi būti išlaikyta. Priešingo atveju mes nepasieksime šių augalų e, didesnio masto, e, masto didėjimo, auginimo masto didėjimo. Uh, Ir jeigu mes iki, kaip ir iki šiol e, ir ateityje turėsime tik tai nepilnus 2 procentus e, e, ankštinėms kultūroms skirto ploto, tuomet be abejo nepaskatinsime tokių kultūrų auginimo. Ir uh, jau dabar yra matyti, kad įvairiomis politikos priemonėmis ir netinkamo paramos teikimu e, ūkininkams yra atimamas noras e, auginti e, ankštinius pasėlius. Mums reikia stengtis padėti ūkininkams, kad jie siektų tos pažangos, ar tai būtų Dunojaus regione ar kur kitur, kadangi tokie, šios kultūros turi tikrai didžiulį potencialą, kurio Europa neišnaudoja. Ir teigiamas poveikis aplinkai taip pat juk net yra akivaizdus. Mes žinome, kad e, aišku, auginant kitokio, kitokias kultūras yra gaunama daugiau azoto, kuris vėlgi yra reikalingas, e, tačiau e, reikėtų pažvelgti ir iš kitos pusės. Ankštiniai augalai prisideda prie aplinkos auginių tikslų siekimo. Ir jeigu ir toliau plėtosime tokią politiką kaip iki šiol, tuomet ir toliau reikės kovoti, e, kad bendroje žemės ūkio politikoje e, ankštiniai augalai e, būtų, užimtų svarbesnę vietą, kadangi jie yra tikrai labai svarbus, ypač mūsų žemės ūkiui ateityje. Aš manau, kad mes tokių augalų e, platesnio masto auginimo tikrai neišvengsime, jeigu norime kalbėti apie e, ūkininkavimo ekologiškumą. Ačiū, George Lyon. George. Uh, thank you, uh, President. Uh... Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū pranešėjai už puikų pranešimą. Aš prisimenu, kad buvo taip, kad vienu metu buvo e, plačiai auginami e, ankštiniai augalai Junktinėje karalystėje. Ir visi norėjo juos auginti, visi, juos, visi norėjo juos naudoti, tos augalus. Ir iš tikrųjų tai buvo ta kultūra, kuri naudinga dirbožėmiui ir Šiaip paaiškėjo, kad tuos pačius augalus surinkti buvo labai sunku, nes jie, tie augalai tiesiog griuvo ant žemės, jie, juos buvo labai sunku surinkti ir pasirodė, kad per sunku yra juos auginti, ypač jeigu sezonas nepalankus, jeigu oras nepalankus, tai tuomet labai sunku tuos augalus auginti ir gauti jų derlių. Uh, E, subsidijas skirti yra gerai, bet jeigu norime e, iš tikrųjų pasiekti kažko šioje srityje, jeigu norime, kad rentabilumas būtų užtikrintas, tai reikia investuoti tai, kad augalai būtų tokie, kokie galėtų aukti mūsų sąlygomis. Gal galėtumėt paaiškinti, kodėl dabar nepavyksta pagerinti tų augalinių rūšių kokybės. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti. Taip, baltymai yra labai svarbus dalykas. E, pavyzdžiui, pieno gamintojams yra labai svarbu. Svarbu turėti geros kokybės baltymų, Ir tai, tai be abejo padeda pagerinti bandos produktivumą, turint tinkamus pašarus ir, ir panašiai. Aš norėčiau išgirti daugiau komentarų, nes rinka pasisako irgi už labiausiai e, tų, e, baltym, tų baltyminių augalų auginimą ir jų naudojimą pašarams. Ar turite jūs daugiau informacijos e, apie tai? Kodėl taip yra? Uh, George, comunque. Dėkuoju, Džordžai. Mes uh, turime pasiūlymą dėl uh, kumuliuojamos pagalbos ir tad dabar tas klausimas nagrinėjimas ir vyksta trilogas ir Lūis galės daugiau informacijos pateikti to klausimu po kurio laiko. Aišku, dabar tasos And, uh, to... Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū pranešėjai už atliktą darbą, ačiū už tą studiją, ten pateikta puikiai apžvalga, išvelgiama daug aplinkos saugos privalumo, kalbant apie baltyminius augalus. Norėčiau pasakyti, kad visi tie siūlymi, siūlymai, kuriuos čia išgirdau, yra diskutuojami, įgyvendinant bus taikomi, ko gero, nauja žemės ūkio reforma. Yra visai lė dalykų čia susijusių su ekonomika ir su galima nauda. E, aplinkos auginė visą tai mums reikia susijęti kartu. Pirmiausia, turime pasiremti egzistuojančiais faktais. Aš manau, kad geriausia būtų 5 ir 14 skaidruolę pasižiūrėti. Ten yra tos skaidruolės, kur kalbama apie priklausomybę nuo e, gamtos sąlygų ir 14 skaidruolė. Ten yra kalbama apie tai, kaip baltyminiai augalai gali padidinti derlingumą. Čia apskaičiavams nereikia ypatingų kažkokių algoritmų jeigu įvertintumėte visus faktorius ir jeigu vietoj kviečių reikėtų auginti e, ankštinius augalus, baltyminius augalus, e, soją ar kitą, tai matytume, kad ne tik Europoje pritrūktų grūdinių kultūrų, bet visame pasaulyje. Nes pamatytume, kad mes pagaminom vis mažiau javų, Tai reiškia, kad dar labiau išauktų javų kaina. Į tai būtina atsižvelgti, jeigu norime e, pasakyti, kad štai dabar visi auginsime baltyminius augalus. Taigi mes turime e, ne šiaip sausėdėti ir nesirūpinti jokių poveikių tų kultūrų auginimų. Mes turime pasakyti, kad intensyvi javų gamyba, nediversifikuota jau gamyba irgi nėra visai geras dalykas. Tai jau čia turime atsijoti žaliosios politikos reikalavimus. Bet pirmiausia, turime iškelti klausimą, ar mes kalbame apie soją, nes aš manau, kad mes čia neturime jokių ekonominių privalumų, kalbant apie sojos auginimą. Ar kalbame apie aplinkosaugos, e, apie, apie gerą darbą aplinkosaugai auginant baltyminius augalus. Mes turime išsiaiškinti, koks yra geriausias tikslas pasiekti, e, koks yra geriausias kelias pasiekti mūsų tikslus. Turime išsiaiškinti, kaip kombinuoti reikiamas politikas, kaip integruoti mūsų požiūrį, o tam reikia peržvelgti atskirų regionų, atskirų šalių specifiką ir išsiaiškinti, kokią geriausią politiką ten būtų galima taikyti. Ir kai dėl išvados, tai galima visiškai pritarti ir ją atsižvelgsime. E, norėčiau pasakyti dar štai ką. Žalinimas, e, sejomaina, diversifikavimas yra geri dalykai, tačiau be žinių ir praktikos sąsajų niekur nenueisime. Turime pasakyti, kad mes dvigubinsime finansavimo kiekį mokslo tyrimams žemės ūkio srityje. Ir tai yra vienas iš mūsų prioritetų. Turime išsiaiškinti, kaip geriausiai būtų galima e, padidinti baltymingų augalų auginimą ir pagerinti jų poveikį aplinkosaugai. Ačiū. Tasos, Dėkuoju komisijai. Dar Martinos paprašė žodžio. Ačiū, aš pateiksiu dar porą pastabų. Komisijai buvo pasakyta pasakyta, kad sumažės kviečių auginimas ir tai bus geriau ūkininkams, bet ar iš tikrųjų galime sustaikyti su tuo, kad vienoje pasaulio dalyje e, auginamos tik tai sojos pupelės, nes klimato sąlygos, nors klimato sąlygos ten labai skiriasi nuo Europos, bet yra daug palankiau ten jas auginti, nes e, e, finansinių požiūrių E, turint omeny, kad sojos auginimas e, ilgalaikėme laikotarpyje turės tikrai neigiamų padarinių aplinkai ir klimatui. Ir taip kaip, aš tam, taip kaip tas praktikuojama Argentinoje ar Paragvajoje ar kur kitur yra visiškai netoleruotina. Mes priklausomi nuo sistemos, kuri, mano manimu, ilgai neišsilaikys ir sakyti, kad mes e, auginsime grūdinės kultūras, o Pietų Amerika tegul augina soją, tai yra visiškai e, nenormalu, tai yra neteisinga. Abi sistemos yra netvarios, dėl to aš nesuprantu, kodėl yra e, siūlomi tokie dalykai ir nėra rodomas suinteresuotumas tuo, kad mūsų ūkininkai diversifikuotų savo kultūrų auginimą. Dabar studijos autoriams norėčiau pateikti klausimą. Vakar vyko labai įdomi diskusija ir aš norėčiau jūsų e, paprašyti paaiškinti, kai kalbame apie e, baltymus, yra nuolat minimas rapsas, rapsai. Tai nėra ankštinė kultūra. Jis be aliejaus, be augalinio aliejaus, jisai turi ir baltymų. Bet ar mes galime taip apsiriboti Europoje diskusi, diskutuodami apie baltymų gamybą, e, kad kalbėsime tik tai apie rapsus, ar vis dėlto reikėtų minėti ir baltyminius, e, būtent ankštinius augalus, kurie turi dar ir geros, e, turi, duoda naudos dar ir aplinkai? Grazie. Reikia. Dėkuoju. Atrodo, kad daugiau niekas nenori pasisakyti ar paklausti, todėl žodis dabar profesoriai Watson apibendrinimui. Norėčiau tą pačią progą padėkoti jai už e, jos labai įdomius tyrimus. Žodis jums, ponia Watson. Uh... Ačiū. Ačiū už šios komentarus ir klausimus. Jeigu galbūt pirmiausia aptarsime rapsų klausimą. E, aliejiniai augalai mažiau e, baltymų per vienam hektarui turi E, teikia negu ankštiniai augalai. Taigi e, ankštinių augalų privalumai yra akivaizdus. Buvo kalbama apie e, iššūkius tenkančius rūšių, augi, naujų rūšių kūrimui. Norėčiau steigti žodį kolegai. Buvo daroma prielaida, kad um, naujų kultūrų augintojai, kuriejai, e, jiems e, kol kas nelabai sekasi, e, bet šioje veikloje reikia kalbėti apie investicijų ir mokslo sąveiką. Kanado, atsiprašau, Australijoje E, e, mokslo ir e, investicijų sąveika yra tikrai labai glaudi, o Europoje to nėra, kadangi būtent grūdiniams kultūroms yra teikiama didžiausias, teikiamas didžiausias dėmesys ir ankštiniams augalams yra skiriama mažiau investicijų. Kaip ten bebūtų įvairiose šalyse, kuriuose aš gyvenau, ūkininkai, kurie e, augino m, ankštinius augalus, kaip taisyklė dažniausiai gaudavo e, e geresnis geresnius derlius negu tie, kurie uh, augindavo grūdinės kultūras, kurias uh, um, augindavo pernelyg jų nepuoselėdami ir netausodami. Uh, yra akivaizdu kartu, kad e, ankštinių kultūrų auginimas tikrai yra didelis privalumas. Ir e, tose šalyse ūkininkai auginanti, auginantis aukštinės, ankštinės kultūras, bet to gaudavo ir e, didesnę paramą. E, Tačiau problema yra ta, kad mes neturime pakankamai informacinės, e, e, mokslinės informacijos apie augalų genetiką, apie e, būtent tų genetinių technologijų, išvad, technologijų pakankamai neturime, kad galėtume padaryti didelį žingsnį į priekį, plėtojant ankštinių kultūrų auginimą. Taigi sunkumai yra iš tikrųjų dar gana dideli, E, mums juos dar reikia įveikti. Komisija buvo ir kiti kolegos minėjo e, kai kurios dalykus apie e, tokių augalų auginimo trūkumus ir privalumus ir aš perdodu žodį kolegai. Kolegos, komisija ir parlamento nariai minėjo mokslinių išvadų nepakankamumą. Tačiau aš turiu pabrėžti, kad e, mes rėmėmės labai akivaizdžiomis, jau labai konkrečiomis mokslinėmis išvadomis, taigi tų mokslinių duomenų yra. Ir, um, Europa yra ger, gera, geras regionas grūdiniams kultūroms auginti. E, Jirai tinka ir, ir e, kitoms kultūroms auginti, tačiau ne, jos e, e, klimatinės sąlygos nėra kažkuo labai ypatingos lyginant su kitais regionais. Ir aš manau, kad Europa turi visas sąlygas šalia grūdinių kultūrų auginti ir ankštinės kultūras. Dėl ekonominių sumetimų, socialinių aplinkos auginių priežasčių e, eisime link e, ankštinių kultūrų auginimo. Ir yra akivaizdu, kad e, skatindami auginti e, grūdinės kultūras, masiškai auginti tokias kultūras Europoje, mes susidurime su akivaizdžiais trūkumais ir akivaizdžiais apribojimais. Mūsų e, pasėlių sistemos diversifikavimas, žemės ūkio technologijų diversifikavimas yra būtinas. Uh, Mes turime padengti e, dabar jau egzistuojantį maisto deficitą ir e, kai kalbame būtent apie e, baltymų turinti maistą, būtent tokius poreikius. Mes ir toliau dirbsime prie galutinės mūsų ataskaitos versijos, kurią jums pateiksime. Okay, very well indeed. Grazie ancora. Dėkoju. Tad e, atrodo, jog galime baigti diskusijas šiuo klausimu. Atrodo, kad niekas daugiau nenori pasisakyti. Dabar periname prie 12 darbo tvarkės punkto. Tai yra valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą suderinimas. Nuomonės referentas Šabas Sandor Tabaždi. Tad, e, mėly kolegos, tai yra antrasis nuomonių pasikeitimas e, dėl šio komisijos pasiūlymo, dėl šių nuostatų suderinimo, įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, patekimą ir pardavimą suderinimo. Mūsų kolega Šaba Tabaždi pateiks e, savo nuomonės, e, pakomentuos savo nuomonės e, projektą. Žinome, kad šiame pranešime yra labai politinio ir labai kontroversiško pobūdžio aspektų. Priminsiu, jog pakeitimų pateikimo terminas yra rytoj 26 balandžio 12 valanda. Mūsų komitete bus šio klausimu balsuojama 29.30 gegužės. Žodis tau. Šavą ir dėkoju taip pat komisijos atstovams. Grazie. E, kedves kollégák! Dėkoju. Gerbiami kolegos. Vykstant diskusijoms ankstesnių mūsų posėdžių metu, pavyko daug ką patikslinti ir išsiaiškinti. O vakar dalyvavau Envi komiteto posėdėje, nes esu taip pat ir šio komiteto narys. Nenorėčiau kartoti to, ką minėjau anksčiau, tačiau norėčiau pabrėžti, apie ką buvo daugiausia diskutuojama ir kokie klausimai dar tebelieka kontroversiški ir kas taip pat kontroversiška yra ir Envi komitete. Mūsų komitete mes dėl šito nediskutuojame dėl ko diskutuoja NV. Dabar e, norėčiau e, pasakyti, kad e, trys kolegos pateikė pakeitimus. Pana Nadelčiava, kolega Alves. O iki rytojaus savo pakeitimus dar galite teikti. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį kai kurios dalykus. Turime ginti tabako gamintojų interesus Europoje. Mano nuomonė, direktyvos pakeitimas nebūtų rizikingas dalykas Europos tabako gamintojams. Tačiau be to reikėtų atkreipti dėmesį ir į tai, kad iki šiol negavome analizės studijos dėl poveikio. Aš ir be tos poveikio analizės, manyčiau, galiu teikti, kad didesnės rizikos jokios nėra. E, Burley tabaką bus leidžiama auginti, Bulgarijai, Vengrijai, Graikijai, Portugalijai ir kitoms kai kuriams valstybėms tai yra svarbus dalykas. Dėl to savo nuomonės projekte pasisakau už tai, kad būtų auginamas ir toliau tabakas Berly. Mes pasisakome už galimybę naudoti cukrų auginant tabaką Berly, nes gaminant šį tabaką neįmanoma be cukraus apsieiti. Envi komitete Dėl šio klausimo diskutuojama nebuvo. Manau, kad tai yra pakankamai svarbus dalykas ir neprobleminis. Kviešiau komitetą paremti mano siūlymą. Norėtume, kad būtų įsteigtas Europos fondas kovai su rūkimu. Vokietijoje šis fondas jau egzistuoja ir veikia. Yra daug privalumų turint tokį fondą, pavyzdžiui, darbas su jaunimu yra vienas iš svarbiausių dalykų, kuriuo tas fondas užsijima. Manau, kad Europos lygmenių tokį turėti irgi būtų geras dalykas. Kad dėl tabako gaminių pardavimo internetu siūlau tokią priekybą uždrausti. Pone Linda McKevin yra pranešėjai šių klausimų Envy komitete. Mes jau esame siūlę už, uždrausti šią prekybą dar prieš poniai Evans rengiant pranešimą. Niekas šio siūlymo neparėmė. Envy komitete. O čia kvieščiau mane paremti dėl šio aspekto būtent. Be abejo, svarbu kovoti ir su negal, nelegale tabako gaminių priekyba. Kai dėl elektroninės cigaretės nuomonės šiuo klausimu dar neturime. Rengsime darbo grupės susitikimą šią temą, tačiau norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad net ir kalbant apie elektroniniai cigaretį, turime nežinti, kad tabakas šiai cigaretė reikalingas. E, klausimas yra toks, ar elektroninė cigaretė yra tas produktas, kuris turėtų parduodamas vaistinėje, ar tai yra tabako gaminys vis dėlto. Ir norėčiau pasakyti, kad Envy komitete šiuo klausimu taip pat nuomonės vieningos nėra. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į dar vieną dalyką, kuris gal nėra labai reikšmingas iš pirmo žvilgsnio, tačiau norėčiau pasakyti štai ką. Būtina atskirti e, tokį dalyką kaip tabako lapai, kaip e, vienas iš elementų cigarečių gamybai ir kitus ingredientus. E, turėtų būti skirtumas tarp tos svarbios dalies, tos svarbaus ingredientų ir kitų papildomų. Tai yra svarbus dalykas gamintojams, augintojams tabako. Tai yra grinai praktinio pavudžio klausimas kai dėl priedų kvapų pasiūliau, kad būtų sudaryti du sąrašai - teigiamas ir neigiamas. Norėčiau e, pasakyti, kad remiausi Vokietijos ir Belgijos pavyzdžių. Turėtų būti sudarytas sąrašas, kokie kvapai leidžiami, kokie draudžiami. Vokietijoje ir Belgijoje tai yra gerai veikianti sistema, o dabar reikėtų ES lygmenių turėti e, panašią nuomonę šiuo klausimu. Manau, kad tam, kad naujoviška cigaretė ir tabakas patektų į rinką, yra būtina turėti tikslę, tikslius labai teisės aktus, reglamentuojančius, kokios cigaretės gali patekti į rinką. Tam būtent reikalingas sąrašas, kokį aromatą tą tai cigaretę leidžiama suteikti. Kvieščiau komitetą susipažinti su Belgijos ir Vokietijos pavyzdžiais, nes tai yra labai svarbus dalykai. Nes ten yra aiškiai išdėstyta, kokie aromatai cigarečiai yra leidžiami ir kokie ne. Kad dėl pakuočių. Čia egzistuoja tam tikrų nuomonių skirtumų. Aš manau, kad reikėtų, kad visos cigaretės būtų pakuojamos į tokią pat pakuotę visoje Europoje. Ponios klas nėra posėdėje, bet aš jai pritariu. Jai pritariu ir pritariu visiems tiems, kurie mano, kad yra pernelyg daug labai griežtų teisės aktų. Kolega Alves irgi turės galimybę pareikšti nuomonę klausimą. Mes sakome, kad cigaretė gali būti 55 metrų ilgio ir panašiai. Bet jeigu mes norime visiems, visoms cigaretėms vienodos pakuotės, tuomet turime susitarti, koks bus jų ilgis, kas kaip. Nereikėtų pernelyg imtis detalaus reguliavimo, kaip tai vyko agurko atveju, pavyzdžiui, kai to reguliavimo buvo tikrai per daug. Vyksta dar viena diskusija su Europos komisija. Aš manau, kad būtina įspėti vartotojus. Būtina perspėti, ar tos cigaretės yra kenksmingos, ar labai kenksmingos, ar ypačiai kenksmingos. E, kol kas e, dar nėra tokio detalaus įspėjimo. Mes žinome, kad visi tabako gaminiai yra kenksmingi, tačiau kenksmingumas nėra to paties lygmens. Yra, aišku, ir tokių labai. E, e, tai galėtų būti, pavyzdžiui, žymėjimas taškais. Vienas taškas e, kenksminga, du taškai labai kenksminga ir trys taškai ypač kenksminga. Kol kas Europos komisija nepasisako už tokius ženklimus, bet kitų siūlymų neteikia. Reikėtų būtinai informuoti vartotojus apie cigarečių kenksmingumą. Visa ši sistema nėra sureguliuota visiškai. Europos komisija čia turėtų įsiklausyti Europos parlamento nuomonę. Diskusijų metu mes jau minėjome, kad tai būtų labai svarbu. Na ir užbaigdamas, norėčiau pasakyti štai ką. Apie tai mes šiek tiek kalbėjome ir kolegos, kai kurie mano, kad turėtų būti tam tikras ryšys tarp deleguotųjų aktų ir vykdomųjų aktų. Negalime e, labiau plėsti deleguotojų aktų. Tad manau, kad reikia sukurti tokią situaciją, kur parlamentas ir taryba galėtų ateityje sumažinti tų įgyvendinamųjų aktų skaičių. Dėkuoju. Grazie Čiaba, grazie, ottimo lavoro, quindi iniziamo il dibattito. Dėkuoju. Dėkuoju už puikiai atliktą darbą, pradame diskusijas. Spyros Tanelis pirmiausiai, paskui ponelių Lingui. Grazie Presidente. Ε, νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσει. Dėkuoju, pane pirmininkė. Manau, kad visi sutarėme dėl to, kad e, piliečių, e, kad reikia užtikrinti piliečių gerovę, e, tačiau tuo pat metu saugant ir jų sveikatą. Aišku, mes negalime reikalauti e, tabako gaminių draudimo, tiesiog turime tinkamai reguliuoti rinką. E, ponas Čiaban e, teisingai siūlo ir teigia, kad geriausia priemonė stengiantis apsaugoti, pavyzdžiui, jaunimą nuo rūkimo yra visuomenės švietimas, informavimas ir tinkamas žymėjimas. Mes manome, kad yra teisinga įkurti atitinkamą Europos rūkimo prevencijos fondą. Mūsų komitetui e, tai turėtų būti, e, turėtų būti ko gero svarbiausia tuos 400 tūkstančių darbo vietų e, apsaugoti, tų darbo, tas darbo vietas, kurios e, e, yra sukurtos, kurios, kurios egzistuoja šiame sektoriuje. Mes juk žinome, kokia didžiulė yra bendruomenė gaminanti tabako produktus ir šie žmonės neturės kitų įstarbinimo galimybių. Jau keletą metų visame pasaulyje yra e, dedamos pastangos e, apriboti importą, e, tabako gaminių importą iš Europos Sąjungos. Na, είναι εμπορεύσιμα, χρειάζονται ως πρόσμικτη ουσία. Kad būtų, e, kad cigaretės ar tabako gaminiai būtų pateikti rinkai ir konkrečiai pirmiausia pagaminti, jiems reikia cukraus, į jų sudėtį įeina cukrus. Ir mes norėtume, kad į e, šią, šį nuomonės projektą būtų įtrauktas aspektas susijęs su, ne tik tai su cukraus naudojimu tabako, e, tabakoj, tabako gaminių gamyboje, bet ir su kitais priedais ir konkrečių jų įvardyjimu. E, kalbant apie pakuočių žymėjimą, tai nėra esminis klausimas. O mano manimu, reikėtų numatyti vienodą žymėjimo sistemą, kad nebūtų, e, rinkoje nebūtų pardavinėjamos įvairiausio dizaino pakuotės. Ir e, to reikia reikalauti iš tabako gamintojų. Mums reikia išvengti e, pernelyg didelės finansinės naštos įmonėms, e, tačiau tuo pat metu užtikrinant ir tabako gaminių kokybę. Dėkoju, Spyros, pritariu tau ir noriu pabrėžti tą faktą, kad e, mūsų nuomonėje turi būti akcentuojami klausimai, kurie nėra e, susiję su gamintojų reikalais. Mes kaip e, parlamentas paprasčiausiai reaguojame į komisijos e, pasiūlymą ir turime, turime dabar remtis įgaliojimais darybiniais, kurios turime dėl BŽUP reformos ir kalba čia sukasi apie paramą šitam sektoriui. Ir mums visiškai nesvarbu, kaip yra įmonėms, mums svarbu, kaip yra žemės ūkio sektoriuje. Dabar ponė Liulink, paskui Koreja. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš manau, kad e, neseniai komisija parodė turinti labai didelį talentą supriešindama mus dėl to pasiūlymo, kurį pateikdama jinai sako, esą ginanti sveikatą, tačiau iš principo yra atvirkščiai. Nes e, manau, kad e, būtent dėl tokių pasiūlymų kyla euroskepticizmo bangos, o mes galėtume be to apseiti. Manau, kad e, tas pasiūlymas turės ypač neigiamos įtakos mažoms tabako įmonėms ir gali e, būti panaikinta daug darbo vietų. Net ir mano valstybėje, jeigu bus įtvirtintas tas pasiūlymas, kuris yra labai išpūstas, tai 6-700 darbo vietų bus panaikinta. Tai pakankamai daug, nes e, tai yra Jo labiau, kad tai yra nekvalifikuotų darbuotojų daro vietos ir dažnai tą darbą dirba vienišos motinos ir turime tai atsižvelgti. Tai tikrai yra problema. Kaip žinote, yra ES daug įvairiausių judėjimų, kurie siekia, kad uh, tabako gamyba būtų uždrausta, bet aš pasisakau prieš tai. Aš manau, kad yra tokių regionų ES, kur, kur specifiniai tabako gaminiai yra gaminami nedidelėse vietovėse ir vietinių gyventojų ekonomika nuo to priklauso, sakykime, Graikijoje, prie Bulgarijos sienos ar kitur yra tokių vietovių. Aš manau, kad turime taip pat atsižvelgti į šį aspektą kaip ir daug kas aš ne, nerūkau, tačiau aš e, nors ir nerūkau, bet tolerantiškai žiūriu į rūkančius. Aš žinau, kad yra sveikatos e, problemų, yra rizika sveikatai, tačiau aš sakau savo draugams, visuomet bus rūkančių, o ką galima padaryti. Nieko mes, ko gero, nepadarysim. Tad jeigu uh, tos cigaretės bus gaminamos ES ir, ir bus kūrimas darbo vietos ir jeigu iš to uždirbs mūsų žemdirbiai, tai bus geriau negu kad mes e, nelegaliai importuosim, kad geriau negu bus nelegaliai importuojamas tos cigaretės iš kitur, uždraudus jas pas mus. Ir Taip pat turėtume atsižvelgti į reklamos aspektą čia. Mažos įmonės neišgyvens, jeigu bus įgyvendintas tas pasiūlymas. Šeštas straipsnis. Jame kalbame apie kvapesias medžiagas, man atrodo, kad mes neturėtume kištis į tai ES, mes tikrai einam per toli su tokiu pasiūlymu, turime tai aiškiai pasakyti, todėl kad iš principo tai nesusiję su rūkimu, tie, kurie rūko, rūkis toliau, mes turime neperlenkti lasdos, o komisija perlenkė lasdą. Todėl e, Aš, aš manau, kad nereikia eiti šito keliu, taip pat kaip ir man, kaip ir pranešėjimas man kelia nerima deleguotų teisės aktų skaičius. Aišku, tai nėra prioritetinis klausimas žemės ūkio požiūrių, bet 13 straipsnis kelia problemų. Aš nesuprantu, kodėl pakeliai turi būti kubo formos ir kodėl juose turi būti tik tai 20 cigarečių. Jeigu trumpesnės cigaretės bus ir jeigu jos bus supakuotos kitaip, tai ar jos bus mažiau toksiškos? Žmonės nebesupranta, ką mes čia darom. Aš manau, kad e, mes turim palikti šitos dalykus pramoniai spręsti. Man atrodo, kad tos priemonės, kurios siūlomos, yra nekonstruktyvios. Uh, ir perdėtos. Aš manau, kad mūsų nuomonėje iš tikrųjų yra subalansuoti dalykai siūlomi ir aš juos remiu. Dėkoju. Paskui e, kolega Koreja. Dėkoju, ponė pirmininkė. Esu EPP frakcijos šešėlinė pranešėja, tad noriu pasidžiaugti kolegos darbu. Jo dokumentas užtikrins uh, didesnį juridinį saugumą lyginant su Europos komisijos dokumentu. Bus galima geriau apginti tabako augintų Europoje teisės. Na taip, suprantu, kad būtina žinoti ir reglamentuoti, kokie yra pagrindiniai elementai jaunant tabaką Europoje. Cukrus yra būtinas ingredientas. Reikia padaryti aišku skirtumą tarp būtinybės e, mažinti tabako e, poveikį sveikatai yra būtina imtis priemonių, kad ypač jauni žmonės nepradėtų rūkyti. Ir kita vertus, būtina, kad būtų užtikrintos reikiamos sąlygos legaliam tabako auginimui ir gaminimui, nes iš to gyvena nemažai žmonių visoje Europos Sąjungoje. Jeigu imsimės tokių priemonių, kurio tikslas bus uždrausti tabako auginimą Europoje sveikatai, nuo to poveikio geresnio nebus, atvirkščiai, nes ties, tabakas bus importuojamas iš trečiųjų šalių ir kokybė to importuoto tabako yra mažesnė negu to, kuris užauginamas čia. Aš manau, kad būtina ieškoti aiškaus politinio kompromiso ginant Europos tabako augintojų teisės. Manau, kad pranešėjas turi dar labiau pabrėžti šį aspektą. Norėčiau, kad direktyvoje būtų numatytos aiškios nuostatos susijusios su poveikiu vertinimu kokį poveikį turės tabako gamyba žmonių sveikatai. Pranešėjo pozicija yra nenurodyti tabako lapų tarp tab, ta, tabako e, gamybos ingredientų. Ir aš manau, kad jo pozicija yra pagrista. Europos komisija, manyčiau, turėtų atsižvelgti į mūsų siūlymus, kaip prims savo nuomonę. Tačiau man kyla abejonių dėl to pozityvaus ir negatyvaus sąrašo tų ingredientų, apie kuriuos jūs kalbėjote. Manau, kad čia Žemės ūkio komitetas turėtų e, pasiūsti labai aišku signalą Europos tabako gamintojams, parodant, kad valstybės narės negali uždrausti tokių e, ingredientų, kurie yra būtini tabako gamybai. E, ir ypač tų ingredientų, kurie būtini yra suformuoti cigaretės tam tikriausiai sistema aromatui. Be abejo, čia turime ginti augintojų interesus. Jau sakėme, ne kartą šį rytą Europos komisija priima, priimti siūlytų tokius sprendimus, kurie ilgalaikėje perspektyvoje gali pasirodyti e, neproduktyvus. E, Ir aš e, teiksiu pakeitimus, mes esame e, irgi teisėkuros institucija, turime tarti savo žodį. Manau, kad siūlymas dar gali būti pagerintas. Europos komisija savo dokumente numato daug pakankamai dviprasmiškų dalykų, kuriuos dar reikėtų išaiškinti, kad būtų mažiau sumaišties. Aišku, būtina ieškoti pusiausvėros tarp visuomenės sveikatos tikslo ir taip pat pusiausvėros tarp e, užimtumo skatinimo ir ekonomikos plėtojimo šiame sektoriuje. Be abejo, būtina remtis proporcingumo principu. Taip pat reikia įsitikinti, kad ši direktyva nepaskatins nelegalios prekybos išaugimo. Europos komisija ir valstybės narės turėtų e, neprimti tokių priemonių, kurios galėtų paskatinti nelegalę priekybą tabako gaminiais. Siūloma kovoti taip pat su e, tokiais gaminiais, kurie ne, kuriems nėra gauta leidimo prekiauti Europos Sąjungoje. Europos komisija galėtų tiesiog savo griežtų tokių priemonių dėka kaip tik paskatinti tokią praktiką, tad nelegali priekyba galėtų dar labiau išaukti. Tad reikėtų, kad ES primtos taisyklės būtų suderinamos taip pat ir su e, PPO taisyklėmis. Kai kurie šie direktyvos aspektai nebus nagrinėjami mūsų komitete, tačiau man šiaip ar taip atrodo svarbu pabrėžti, kad Kalbant apie priedus ir ingredientus, tabako gaminių komisijos nuostatus yra pernelyg detalios, nes ne viskas čia yra aišku ir taip pat tai netitinka ir PPO taisyklių, toks detalus reguliavimas. Jeigu grįžčiau prie pranešėjo pozicijos, norėčiau pasakyti štai ką. Nelabai pritariu nuorodų sistemai ar bandant nurodyti, kokio kenksmingumo yra tabakas. Man atrodo, kad tas lygių kenksmingumo nustatymas kaip siūlo ponas Tabaždė, nebūtų taip jau paprasta, bent jau mokslinio požiūriu. Jeigu būtų tiksliau, tokio pobūdžio nuorodos galimybė jas turėti jau buvo aptarto šioje institucijoje, tačiau nesėkmingai. Na ir užbaigdama, norėčiau pasakyti štai ką. Tabako auginimas turi labai svarbę socialinę dimenciją. Galėčiau paminėti pavyzdį, kuris yra labai svarbus. 90 procentų tabako auginama mano regione Ispanijoje. Tai sudaro 26 procentus visos galutinės produkcijos viso regiono. Ir tas regionas yra toks, kuriame kitas kultūras auginti yra sunku. Tai yra e, tas sektorius, kur įdarbinama daug žmonių, reikalinga daugybė valandų darbo kad būtų galima užauginti tą tabaką ir ten tuo būdu sukūriama daug darbo vietų. Tuose regionuose, kurie yra vadinamieji konvergencijos regionai, tai ten, kur didelis nedarbas ir tai yra pakankamai svarbu, net tas darbuotas išlaikyti. Ačiū. Adesso viceprezidentė Polson. Dėkuoju. Vicepirmininkė Polson, paskui Skota. Tackar ordförande och... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš Norėčiau padėkoti pranešėjui. Man atrodo, kad jam pasisekė, e, pavyko parengti tikrai gerą nuomonės projektą, tačiau norėčiau pasakyti keletą dalykų, kurie mano manimu e, kelia šiokį tokį susirūpinimą. Pavyzdžiui, mano šalies Švedijos vaidmuo šiame kontekste. Gal jūs mane teisingai suprastė, jeigu uh, truputį pakalbėsiu apie alkoholį, užuot kalbėjęs apie nikotiną, kalbėsiu apie nikotiną. Kalbant apie žmonių sveikatą, alkoholis taip pat daro didelę žalą žmonių sveikatą, kaip ir nikotinas. Mes žinome, kad porą centilitrų viskio ar taurė vyno gali būti naudinga sveikatai. Tačiau žinome, kad kasdieną gerti po porą ir daugiau e, taurių vyno jau nebėra taip sveika. Todėl Europoje E, mes žinome, kad Europoje e, su vynu yra siejamas, tapatinamasi labai daugelį regionų ir mes negalime tik kritikuoti itališko ar prancūziško vyno, tai būtų politinė prasme katastrofiška. Ar ško, Škotijoje, ar Airijoje pasakyti, kad e, šių šalių viskis kelia didelę, didelės problemas žmonių sveikatai. Na, Švedijoje mes apie tai daug nediskutuojame, e, ir, tačiau mes turime savo dėktinę, tačiau su ją galbūt tiek nesitapatiname. Na, o kai kalbame apie nikotiną ar tabaką, e, yra mėgstama tabaką uostyti mano šalyje. Ir toks tabakas, taip, tabako milteliai supakuoti panašus į e, arbatos pakelius, paketėlius. Mūsų šalyje buvo surinktas referendumas, kuriame buvo klausima, ar, pavyzdžiui, e, kažkada buvo klausima, ar Švedija įstoti Europos Sąjungą. Ir mes balsuodami suvokėme, kad įstojus į ES gali kilti problemų dėl tam tikrų tabako gaminių draudimo ir mes jokių būdų nenorėjome atsisakyti to įpročio uostyti tabaką. Dėl to buvo numatyta išimtis, e, leidžianti mums toliau tą daryti. Tačiau vidaus rinkoje mes to uostomojo tabako negalime pardavinėti dabar pasakysiu kai ką nelabai malonaus. Prasidėjo tikras skandalas. 85 procentai Švedijos gyventojų ėmė reikalauti, sto, reikalauti išstoti iš ES, jeigu bus uždraustas e, tabako uostimas ar uostomasis tabakas. Netgi buvo imtasi akcijų e, leisti eksportuoti šią prekę į kitas šalis. Niekada nebuvau mačiusi kitol e, tokio masto e, demagoginės kampanijos, akcijos, reklaminės akcijos, e, kurią organizavo atitinkama lobistinė organizacija, reklamuojanti uostamą į tabaką ir teigianti, jog toks tabakas yra netgi geresnis, tai teikia, e, maž, daro mažiau žalos sveikatai negu įprasta tabako, e, įprastas tabako gaminys. Na, man yra labai svarbu, kad e, toks. E, e, man tikrai labai gaila, kad mes negalime pardavinėti šio gaminio kitose e, rinkose. Mums, žinoma, nereikia skatinti tabako vartojimo, mums nereikia skatinti ir alkoholio vartojimo, kuriant naujus alkoholio gaminius ar skatinti marihuanos rūkimą. Tačiau aš manau, kad reikėtų neperlenkti lasdos, dėl to aš teikiu kontrapasiūlymą nežinau ar jam bus pritarta, kad Švedija išsaugotų sa savo išimti ir kad e, e, e, turėtų būti, Švedijai turėtų būti išsaugota galimybė pačiai savo šalyje reglamentuoti uostamojo tabako gamybą ir vartojimą. Švedijos kompetitingos institucijos turėtų tuo užsiimti, o ne ES. Nes e, šio gaminio mes nepardavinėjame ES e, viduje. Aš tikiuosi, kad jūs suprasite, kad e, turiu tokiu būdu teikti savo argumentus, nors visiškai nesu nacionalistiškai nusiteikusi. Tabako pramonės atstovai teigia, jog įvedus e, privalomas taisyklės ir panašiai suaktyvės tabako kontrabanda. Tačiau tai ir tai niekaip nesusiję su tabako gaminių žymėjimu. Tiesiog kalbame apie cigarečių pakelio kainą jeigu e, žmonės negali užsidirbti iš cigarečių kontrabandos, tuomet jo to ir nedaro. Taigi svarbu e, išsiaiškinti, kaip e, cigaretės ir tabako gaminiai ES valstybėse, skirtingose valstybėse yra apmokestinami, taip stengiantis užkirti, ke, užkirsti kelią kontrabandiniai veiklai. Todėl ne visiškai pritariu pasiūlymu žymėti cigarečių dal, daromą žalą e, tam tikrais ženklais. Iki šiol visose, visų cigarečių pakelių buvo pakankamai daug įvairių nuorodų, taip kad manau, kad nieko naujo nereikia. Dėkuoju, Giancarlo Skota. Dėkuoju, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Aš manau, kad nebūtina pabrėžti, kaip uh, kokia svarbi yra šita direktyva ir tuo pat metu kokia kontroversiška. Jau buvo diskusijų iki tol šito klausimu, tačiau man atrodo, kad šiandien mes čia paskestame daugybėje žodžių, kurie yra vartojami. Ir nežinau, ar pasiekėme direktyvos tikslą. Aš manau, kad kadangi yra konvencija šios srities. Ir kadangi parlamente niekas nesipriešina direktyvos, direktyvos tikslams, turime galvoti, kaip pasiekti tuos tikslus. Čia kalba sukasi ne apie rūkančius ir nerūkančius, bet apie geresnę informaciją vartotojams ir apie vartotojų apsaugą. Ir turime turėti omenyje, turime nepamiršti jokių suinteresuotų pusių šiai šioje srityje ir turime žinoti, jog informacinė kampanija ir švietimo kampanija būtų labai svarbi ypač jauniems e, vartotojams, jaunimui. Aš e, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kas yra išdėstyta pirmajame priede. Atrodo, jog e, šios direktyvos platmeje galbūt galėtume įtvirtinti naują, naujus reikalavimus e, rinkodarai ir, ir informacijai. Manau, kad e, tie sakiniai, kurie veikia pasąmonę ir e, orumą, būtų kažkas veiksmingesnio negu tie šokiruojantys sakiniai, kurie dabar yra rašomi ant e, pakelių, nes e, tai, kas rašoma dabar ant pakelių, iš principo praktiškai skatina jaunimą rūkyti. Dėkuoju. Jankarlo, dabar Liš Adeš, o paskui kitiems kolegoms. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Daug kas buvo pasakyta apie direktyvą. Pritariu, su daugia, pritariu daugeliu sakytų komentarų. Tačiau norėčiau paminėti dar vieną aspektą, kuris direktyvoje nėra visai aiškus. Aš e, komisarui atsakingam bandžiau paaiškinti šitą dalyką ir Lindai Mekevan taip pat. Šioje direktyvoje yra kalbama apie popierinės pakuotės Tačiau devintajame direktyvos straipsnėje yra pasakyta, koks turi būti pakelio dydis standartinis. Ir jeigu būtų šiek tiek mažesnis tas pakelis, tai kas nuo to atsitiktų. Ir manyčiau, kad E, jeigu kalbėtume apie mažesnius pakelius arba minkštas pakuotės, tai paaiškėtų, kad tai prieštarauja direktyvos nuostatoms ir tie gamintojai negalėtų toliau gaminti savo gaminių. Aš manau, kad mes galėtume šios problemos nesunkiai išvengti, numatę kitokias pakuotės, leidę jas vartoti. 50 ir 53 ml. Toks yra pakelio tūris numatytas. 9 straipsnėje labai aiškiai pasakyta, kas ir kaip. Turime e, pasakyti, kad e, turi būti numatytas minimalus pakelio aukštis. 60 5 procentai. Žymėjimas turėtų užimti 65 procentus ant pakuotės. Ir manyčiau, kad labai detalus tas reguliavimas e, nėra labai geras dalykas. Tiesiog bandoma 9 straipsnį išaiškinti, kad ta pakuotė turi būti pakankamai didelė. Aš manau, kad galbūt direktyvoje trūksta rimtesnio paskaičiavimo, nes vien, vienintelis e, leistinas tūris yra 55 mililitrai. Aš manau, kad reikėtų čia šį beitą pakeisti. Mes galime pasiekti komisijos keliamų tikslų, bet juk gal, pavyzdžiui, galime naudotis ir kitokį pakelį. Tiesiog aukštį pasirinkus kitokį ir plotį kitokį, galime pasiekti tą patį tūrį. Vėlgi, tai yra detalė susijusios su ta priemonė. Ir Manyčiau, kad tai yra papildomos prievolės vartotojams, tačiau aš manyčiau, kad popieriniai pakeliai turėtų būti visiškai leidžiami vartoti. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui už labai detalius duomenys pateiktus savo pranešime. Žinome, kad ši direktyva yra svarstoma šešiose skirtingose komitetuose, tai mums labai svarbu, kadangi mes turime apsvarstyti, kas įeina į mūsų kompetencijos rytį, nes kiekvienas komitetas nori atlikti savo darbą. Tai reiškia, jog mes turime labai aiškiai apsiriboti žemės ūkio aspektu. Teisingai, ponė pirmininkė, sakėte, kad turime susitelkti į gamybos sąlygas Europoje. Tai yra mūsų kompetencijos rytis. Čia ir turime spręsti visus klausimus ir pasirūpinti, kad mūsų nuomonė būtų e, įtraukta į galutinį dokumentą. Tai yra labai svarbu, nes komisija nelabai daug nuveikė iki šiol. Ši direktyva turėtų pagerinti vidaus rinkos funkcionavimą, tačiau mes skaitydami šią direktyvą matome, jog E, jie išeina man netgi už e, visų, už tų tikslų ribų, iš viso yra viršėmi bet kokie tikslai nesilaikoma subsidiarumo principo ir proporcingumo principo. Man asmeniškai tai žygių, tai visą tai išeina daug, nueina daug toliau, negu man norėtųsi ir negu leidžia direktyva. Ir labai apgailestauju, kad, kad turiu pasakyti, kad komisija e, taip pat ženg, peržengė savo kompetencijos ribas. Nemanau, kad e, čia yra nustatytos e, tinkamos sąlygos vidaus rinkai funkcionuoti, ypač tabako sektoriuje. Kitas ignoruojamas principas tai yra subsidiarumo principas. Valstybės narės e, daugeliu klausimų šioje srityje turi paskutinį žodį tarti ir jos turi žinoti, kokia, kokia strategija, kokios strategijos yra įmanoma laikytis ir kokia, ta, kokia strategija turėtų būti geriausia. Galbūt viena valstybė narė e, tą strategiją vienoje valstybėje narėje ta strategija pasteisins, o kitoje visiškai ne. Todėl reikėtų čia elgtis labai atsargiai ir su tais deleguotaisiais aktais, teisingai minėjo pranešėjas. Deleguotųjų aktų e, e, taikymos ryties išplėtimas yra visiškai nepriimtinas. Komisija pati savo suteikia pernelik didelius įgaliojimus jau šiandieną tą daro, o rytoj jinai pradė, vėliau jinai pradės pati savavališkai spręsti, ką daryti, neatsižvelgdama į mūsų nuomonę. Taigi e, viskas ateityje gali dar labiau pablogėti. Dar keletas specifinių aspektų, kurie, man atrodo, labai svarbus. Pirmiausia, tų pakuočių dydis. Tie reikalavimai yra absurdiški. Ir kai, kai kurie regionai, pažiūrėjau, Azorai, e, kur tokios nuostatos dar turės tiesioginės įtakos ten dirbantiems žmonėms. Ten yra 133 darbo vietos e, tabako sektoriuje, kurios, bus, kurios tiesiog išnyks. Tai galbūt nėra didelis skaičius, bet Azorams tai yra didžiulis skaičius. Jau dabar nedarbo lygis yra toks didelis, Ir ypač skurdžiuose regionuose tokiomis priemonėmis mes padėti tik tai dar labiau pabloginsime. Nes tabakas yra auginamas daug, daugiausia jautriuose, nutolusiuose e, regionuose. Taigi e, negalima taip diferencijuoti pakelių dydžio ar skirti, taikyti skirtingų reikalavimų pakuotėms. Tai yra tikrai daugiau negu galima daryti. Jau nekalbant apie tai, kad vienintelis, vienint, vienintelis dalykas, kuris rūpi žmonėms, tai yra kaina. Jeigu kaina mažėja, tuomet vartojimas didėja, o dėl sveikatos sumetimų siekiama šito išvengti. Ir vis dėlto tai, ką bando įteikti ir įsiūlyti komisija, yra visiškai absurdiška šios aspektus norėčiau sukritikuoti. Būtent tai man nepatinka direktyvoje. O medžiagos, kurios reikalingos cigarečių gamybai, šiek tiek prisiminsiu tai, ką sakė kolegė Liulink. Visuomet kas nors gamins tabaką. Tik klausimas yra, ar tai būsime mes, ar kiti. jeigu bus gaminama daugiau tabako e, gaminių e, kažkur už ES ribų, tai reikš, jog gaminsime mažiau mes. Dėkuoju. Alberdes, paskutinis kalbėtojas, o paskui komisijos atstovas iš Sanko generalinio direktorato, Leverys, o paskui baigsime. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai susidomėjęs stebėjau klausiausi šios diskusijos. Nenorėčiau nuvertinti šios temos, tačiau klausydamasis to, ką sakė kiti kolegos, ir dar dėkodamas ir pranešėjui, turiu vis dėlto pasakyti keletą pastabų. Jau devynerius metus dirbu šiuose rūmuose ir nacionalinėme parlamente buvau proeuropietiškai nusiteikęs, tačiau kai kurie Briuselio sprendimai man e, mano manimu, e, žmonėms tikrai, e, tikrai nepadeda e, skatinti pasitikėjimo mūsų institucijomis tarp žmonių. Ypač, kai kalbame, pavyzdžiui, apie tokius dalykus kaip tabakas. Ir pasiūlymai dėl tabako pakuočių žymėjimo. Norėčiau pateikti pasiūlymą, galbūt komisija jį atsižvelgs. kiekviename teisėkūros e, akto projekte e, skirtame, e, bet kokiame teisėkūros akto projekte komisija 80 procentų pirmojo puslapio vietos turėtų skirti įspėjimui, kad šis teisės aktas turi būti skaitamas labai atsargiai, nes jisai turės neigiamų padarinių visos ES žmonių gyvenimui. Bene, grazie Albert, diamo la parola. Dėkuoju, Albertai, dabar komisijos atstovui e, direktoriui RIS žodis. Iš... Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai už pranešimų projekto pateikimą. Ačiū šešėlėms pranešėjams už komentarus ir siūlymus komisijos dokumentui. Komisija pateikė labai svarbų siūlymą, kuris bus svarbus europiečiams. Pabandysiu paaiškinti, kodėl. Mes manome, kad mes reaguojame iššūkį atgrasyti jaunuolius nuo rūkimų. E, džiaugiamės tuo, kad pranešėjas remia daugelį komisijos pasiūlytų priemonių, įskaitant e, didesnius paveikslėlius, perspėjančius apie žalą sveikatai, e, priemonės užtikrinti atsekamumui ir panašiai. Mes norime taip pat sugriežtinti ir žolių preparatų naudojimą rūkimui. Jūsų siūlymas yra toliau siekiantis negu komisijos. Norėčiau trumpai paminėti E, tarp valstybinius nuotolinius tabako produktų pardavimus. Mes atlikome studiją šiuo klausimu, tačiau visuomeniai ko gero būtų naudinga, jeigu e, būtų galima atlikti e, reikiamas nuorodas susijusias su vartotojų amžiumi ir su taip pat nuorodas apie tabako gamintojus. Ir mes manome, kad pritaikius reikiamas priemonės turėtų sumažėti nuotolinis tabako gaminių pardavimas tarp valstybių. Ko gero, draudimas šiuo atveju būtų pati palankiausia priemonė, pati tinkamiausia priemonė. E, kai dėl elektroninių cigarečių svarbu yra štai kas. Mes nesiūlome šio produkto uždrausti, džiaugiamės, kad jos yra e, rinkoje ir jų, jos yra kaip tarpinis variantas prieš metant rūkyti apskritai, mes jas tokiomis laikome. Tuo pat metu mes nenorėtume, kad tai taptų e, priemonė jauniems žmonėms priprasti prie nikotino. E, komisija norėtų, kad būtų tinkamai reguliuojama nikotino produktų rinka artimiausių metų ir kad tai, tas reguliavimas būtų tinkamai lai, taikomas valstybėse narėse. E, būtina užtikrinti, kad elektroninės cigaretės būtų saugus produktai ir kol kas dėja ne, nėra įrodyta, kad elektroninė cigaretė padeda mesti rūkyti. Tiesiog atliktos studijos rodo, kad jauni žmonės tiesiog įsigyja e, tą elektroninę cigaretę kaip įdomų produktą, kurį smalsu išbandyti. E, mokslo tyrimas ir, tyrimai ir inovacijos turėtų pasirnauti tam, kad būtų galima atsisakyti žmonėms lengviau tabako gaminių ir mesti rūkyti. Pranešėjas siūlo pakeitimus dėl žymėjimo tabako gaminių skirsimų į tris kategorijas pagal kenksmingumą. Ir tabako gamintojams tai būtų svarbus dalykas, trumpai apie tai, dėl žymėjimo etiketėmis. E, pakuotės ir etiketės yra esminis dalykas pasiūlytas komisijos siūlyme. E, mes e, atlikome ilgas konsultacijas ir dėl jo grindėme savo siūlymą. Turime pasakyti, kad paveiksliukai yra galingesnė atgrasimo priemonė negu tiesiog žodžių užrašyti įspėjimai ant cigaretės. Geriau didesni paveiksliukai negu mažesni. Mes e, atsižvelgėme siūlindami tam tikrą paveiksliukų ir įspėjimų dydį į tarptautinę praktiką. Būtina, kad vartotojai būtų tinkamai informuoti ir apsaugoti, kad jie žinotų apie riziką susijusią su tabaku ypač tose visuomenės grupėse, kuri yra mažiausiai apsišvietusi. Būtina taip pat, kad ant pakelių būtų reikiama informacija, matoma informacija, kad žmonės galėtų perskaityti informaciją ir ją žinoti. Mes nemanome, kad būtina skirstyti į tris kategorijas pagal kenksmingumą tabako gaminius. E, nes visuomenėje kaip žinia, neipatingai kreipia dėmesį į tas kenksmingumo nuorodas. E, yra padaryti tyrimai, kurie rodo, kad paveiksliukai yra iškalmingiausi, norint perspėti apie tabako žalą. Kai dėl kvapų, mentolio ar vanilio e, kvapai, neturi, jie neturėtų būti naudojami gaminant cigaretės, nes dažnai tas kvapas ir yra ta priemonė, kuri paskatina jaunimą rūkyti vėliau. Kofeinas ar amfetaminai taip pat neturėtų būti leidžiami e, naudoti gaminant cigaretes. Europos tabako gamintojams nėra būtina naudoti tokius priedus kaip cukrų e, gaminant cigaretes. Pasiūlyme Nėra kalbama apie skirus tabako tipus, mes pasirinkome neutralią poziciją. Mes manome, kad yra būtina atlikti testus ir tol, kol nėra kokio nors labai stipriai dominuojančio kvapo, tos cigaretės turėtų leistus gaminti. Mes nemanome, kad e, būtina naudoti tokius produktus, kurie paskui gali paskatinti pripratimą prie cigaretės. Pranešėjas pripažįsta, kad siūlymas neturi neigiamo poveikio ES tabako augintojams ir gamintojams. Mes apžvelgime visus ekonomikos sektorius, įskaitant ir tabako auginimo sektorių. Bet norėčiau dar pabrėžti, kad šio siūlymo poveikis nebus ypatingai didelis. Mes esame numatę priemonės tokias, kurios paskatintų 2 procentų sumažėjimą rūkalių per penkeris metus. Kai dėl deleguotojų aktų Mes siūlome Europos komisijai e, taikyti tam tikras priemonės, ir tai yra susijęs su rinkos ir mokslo vystimusi. Mes manome, kad reguliuotos, sureguliuotos tinkamai deleguotų aktų galios gali padėti reaguoti į tuos pasikeitimus. Kalbant apie E, perspėjimo dydį ant pakelio cigaretės. Aš tiesiog norėčiau jums parodyti štai tokius pakelius. Jie labai maži, ant jų neįmanoma net uždėti perspėjimo piešinių jokių ir tai yra labai patrauklios pakliuotės jaunimui, kas nėra gerai. Na ir dar norėčiau tiesiog pridurti, kad mūsų siūlymas yra pakankamai ambicingas, bet manome, kad subalansuotas. Dėkoju. Uh, okay. Karin, you want to take a floor? Karin, tu nori pasisakyti? Karin Karnibak, o paskui pranešėjas. Ačiū, kad suteikėte man galimybę pasakyti. Aš visai pamiršau paklausti. Jau buvo nemažai pasisakymų iš tų kolegų pusės, e, kurie kalbėjo apie e, pakelius ir pakelių gamybos pramonę Europoje. Ar E, buvo atlikta kokiu nors tyrimu, kaipgi tos naujos pakuočių reglamentavimo taisyklės galėtų e, paveikti tokią pramonę. Jūs kalbėjote apie e, numatomą 2 procentų cigarečių vartojimo sumažėjimą per penkerius metus. Colleague, uh, Dominic to, to Kolega Dominikas atsakys į šį klausimą. Obviously, the impact assessment E, poveiko vertinimas taip pat įvertina ir tabako pramonės e, kitus, e, kitų elementų poveikį kitiems, to sektoriaus kitoms dalims, kitiems elementams. Ir tas poveikio vertinimas buvo labai plataus masto, įtraukė įvairiausius šios pramonės elementus, taip pat net ir popieriaus pramonę. Ir kaip jau kolega paaiškino, poveikis e, tabako augintojams yra minimalus. Turime maždaug 80 tūkstančių e, tabako augintojų ūkių. Europoje visi likusieji yra sezoniniai darbuotojai ir 30 e, milijonų eurų per metus yra yra e, šiems augintojams tenkančios gamybos apimtis e, e, ir bendros bendras pajamingumas taigi yra tikrai nedidelis ir tik tai jisai sumažės apie 10 procentų įvedus naujas taisyklės dėl e, įsp, naujų įspėjimųjų E, naujo ženklinimo įspėjimais ant pakuočių. Ir e, kalbant apie paveikslėlių spausdinimą ant pakuočių, e, nebus jokių papildomų sąnaudų, kažkokių labai stambių papildomų sąnaudų, kurios teks, pavyzdžiui, popieriaus pramoniai. E, ar tiems patiems tabako e, augintojams. Taigi jiems tenkančios išlaidos su tais naujais pokyčiais yra labai ribotos ir proporcingos. Bene, grazie, credo. Dėkuoju. Atrodo, kad e, diskusija buvo turininga su klausimais ir atsakymais. Na, o dabar žodis šabai apibendrinimui. Priminsiu kolegoms, kad pakeitimų pateikimo terminas yra rytoj 26 balandžio o e, balsavimas 29.30 gegužės mūsų komitete, o Envi komitete balsavimas 11.12 Liepos. Šaba, dabar žodis tau. Dėkoju. Labai turininga diskusija buvo. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad tikslas yra ne apskritai sumažinti rūkančių skaičių, bet sumažinti jaunimo rūkančio e, skaičių. Aš e, taip pat nerūkau. Aš manau, kad e, turime pasakyti jaunimui, jog e, nenorime, kad jie būtų atpirkimo ožiai ir nenorime, kad, e, kad, kad nukentėtų, bet e, kad padėtis gerėtų, reikia, kad jie bendradarbiautų su mumis. Be paties jaunimo pagalbos mes negalėsime gyvendinti šitos direktyvos. Todėl mes turime kreiptis į jaunimą ir, ir aiškinti jiems. Komisija dėl technokratinių priežasčių to nedaro, tačiau parlamentas gali tai daryti. Mes e, turime būtinai dėti pastangas, kad mažintume rūkančio jaunimo skaičių. Aš e, sutinku su kalbėjusiais kolegom, De Castro ir kitais, kurie sakė, jog reikia atskirti pramonę nuo tabako augintojų. Nes čia kalba sukasi apie 300 tūkstančių darbo vietų. Komisija kol kas neatsakė į mūsų klausimus šituo aspektu. Pavyzdžiui, dėl poveikio importui iš trečių valstybių. Mes nieko nežgirdom iš komisijos šito klausimo ir e, nežinome, ar tabako gamyba Europoje mažės, jos apimtis mažės ir, ir kaip bus su importu šiame sektoriuje. O tai yra Europos gamintojams esminio pabudžio klausimas. Toliau. Vartotojų apsauga. Aš e, taip pat negavau iš komisijos aiškaus atsakymo į mūsų klausimus šitą temą. Mėly kolegos, aš manau, kad jeigu jūs turit idėjų, minčių, kaip galėtume pagerinti vartotojų informavimą, tai aš esu pasirengęs išklausyti jūsų pasiūlymus. Kol kas aš negavau jokio pasiūlymo. Pone Koreja nepritarė tam, ką aš sakau. Tad aš klausiu jūsų, kaip mes turime užtikrinti tinkamą informaciją vartotojams. Mes būtinai turime informuoti vartotojus apie gaminius, kuriuos jos perka. Jeigu nestiprios light cigaretės bus uždrauktos, tai kaip tada vartotojas galės suprasti, ką jisai perka, kaip jisai galės skirti tuos gaminius. Pagalvokite apie tai. Labai lengva pasakyti, kaip, kaip nedaryti to ar to, bet daug sunkiau padaryti, kaip kažką padaryti, kaip, kaip kaip konkrečiai padaryti. Manau, kad turime uždrausti visus e, charaktering, visas charakteringas kvapesias medžiagas, vanilę ir, ir, visas, e, ir visas kitas, nes tai traukia jaunimą. Žinome, kokia padėtis yra Belgijoje ir Vokietijoje ir žinome, kas ten leidžiama ar, ar neleidžiama. Ir galime remtis tuo. Aš manau asmeniškai, kad e, mentolas taip pat yra pavojinga kvapioji medžiaga. Manau, kad ją reikėtų uždrausti taip pat. Sutinku su ponė Liuling ir su ponu Des, nes komisija iš tikrųjų neatsakė aiškiai, kokios pasiekmes bus mažoms ir vidutinėms įmonėms. Kalbant apie pakavimą ir pakuotės, minkštos uh, pakuotės, pavyzdžiui. Aš pritariu tam, kas buvo pasakyta ir manau, kad neturėtų būti pernelyg e, išsamaus reglamentavimo čia. Tai bus e, jokinga, bet vis dėlto reikia tam tikrų bendrų taisyklių, kad e, sistema būtų aiški, kad jinai būtų aiški ir Luksemburgė, ir kitur. Ir reikėtų, kad pakuotės būtų vienodos, bet kad e, subsidiarumo principas nacionaliniu lygmeniu taip pat būtų taikomas toliau dėl vinojamojo tabako. Sutinku su ponė Pulsen dėl snuso. Manau, kad uh, Mes turime čia atsižvelgti į Švedijos tapatybę, taip kaip atsižvelgiama alkoholio srityje, į šitos aspektus. Aš žinau, kokia yra medicininių tyrimų rezultatai. Šis tabakas Švedijoje e, galbūt sukelia mažiau gerklės vėžio atveju, tačiau jisai pavojingas lūpoms. E, bet kita vertus tai yra Švedijos tapatybės dalis ir Švedija turi reglamentuoti nacionaliniu lygmeniu šitos dalykus. Mes e, gerbėme visų valstybių narių tradicijas, o dėl nelegalios prekybos tai mes realiai neturime problemos e, sprendimo. Aš priminsiu, jog aš siūliau uždrausti pardavinėjimą internetu, todėl kad jaunimas mėgsta pirkti daugą internetu. Ir primenu, kad šita dir direktyva siekia mažinti būtent rūkančių jaunolių skaičių. Mes turime siekti, kad mažiau jaunolių rūkytų ir todėl turime uždrausti tabako gaminių pardavimą internetu. Tai yra nedidelis tabako rinkos segmentas, aš žinau, tačiau Jeigu uždraudžiame kvapasias medžiagas, tuomet neturime palikti nišos nelegaliai prekybai internetu. Todėl turime uždrausti prekybą internetu, galvodami apie jaunimą. O kalbant apie pakuotės, aš manau, kad tai svarbus aspektas, bet e, pakuotės turi būti, pakuotėms turi būti taikomos racionalios ir lankščios nuostatos. Aš manau, kad ant pakelių gali būti šokiruojančių nuotraukų, tačiau tai neturi e, turėti tokių pasiekmių kaip darbo vietų mažinimo Europoje. Mūsų komitetas padarys paslaugą tabako gamintojams, jeigu į direktyvą bus įtraukta, įtraukta galimybė naudoti cukrų. Nes burlai tabako negalima padarinti be cukraus. Turime būtinai galvoti apie taisyklės taikomas šiai sryčiai. Turime aiškiai nuspręsti, kas leistina, kas ne, kokios kvapisios medžiagos, kokie kiti dalykai. Tai štai ką aš siūlau, kolegos, turime pagalvoti. EPP kolegos turės irgi pagalvoti apie tai konkrečiau. Jeigu mes seksime Vokietijos ir Belgijos pavyzdžių dėl teigiamo ir neigiamo sąrašo arba teigiamo arba neigiamo sąrašo, jeigu jūs turite kokiu nors įdomiu pasiūlymu, esu pasirengęs juos išklausyti ir galbūt aš atsisakysiu e, to, kas siūliau dėl kategorijų. E, Tik dėkuoju dar kartą už komentarus ir laukiu jūsų pasiūlymų. Tikiuosi, kad mes parengsime gerą pranešimą. Dėkuoju, Šaba. Aišku, dėkuoju už e, puikų darbą. Kągi, e, mėly kolegos, e, baigiame tuo būdu posėdį. Linkiu visiems gero grįžimo namo. Priminsiu, jog kitas mūsų posėdis, gegužės 6 dieną, nuo 15 iki 18.30. Posėdis baigtas. Dėkuoju visiems, iki pasimatymo.